Ačiū, paskirtoji komisijos narė. Dabar pradėsime pirmąjį klausimų raundą. Ir pirmasis kalbėtojas yra ponas Balts, EPP vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Paskirtoji komisijos narė. Aš turiu klausimų apie konkurencijos internacionalizavimą. Yra daug klientų, kurie teigia, kad 90 procentų pasaulinio augimo uh, vyks ne Europoje, už jos ribų. Ir daug žmonių čia suvaidina svarbų vaidmenį, kalbant apie rinką ir galvojant konkrečiai apie strategiškai svarbės pramonės šakas, tokias kaip komunikacijos, kosmosas, logistika. Mano klausimas štai koks. Ar jūs manote, kad toks konkurencijos tarptautėjimas e, turėtų būti įtraukiamas į Europos konkurencijos politiką ir taip pat e, parlamentams konkurencijos politikoje labai neramu dėl to, kad e, Europos bendrovės ne visuomet sugeba atsispirti tarptautinė konkurencija. Aš, aš aišku, čia turiu omenyje ypatingai strateginės pramonės šakas. Įmonės turi sugebėti susilieti taip, kad jų pozicija sustiprėtų. Ir kaip jūs matote, kad būtų galima apginti Europos interesus šioje srityje? Aš manau, kad tokie dalykai rūpi labai daugeliu žmonių. Tai svarbu žmonėms, kurie dirba įmonėse, ar tai būtų nedidelės įmonės ar didesnės, jos turi sugebėti uh, konkuruoti pasaulyje, pasaulyje. Tačiau kai tik tai verslas pradeda dirbti Europoje, jiems visiems galioja tos pačios taisyklės. Nesvarbu, kas yra savininkas, kas dirba ir jeigu dirba Europoje, taisyklės visiems vienodos. Dar vienas dalykas, labai svarbu iš karto tam tikrus dalykus numatyti, kai mes deramės dėl prekybinių susitarimų, deramės PPO, iš karto tuos dalykus nurodyti, kaip tam, kad nereiktų mindžikuoti vietoje. Mes turime viską atvirai iškart pademonstruoti. Taip pat labai svarbu, kad tarptautinė konkurencija irgi būtų palaikoma. Europos Sąjungoje laikomasi penkių žvaigždučių veiklos kategorijų, bet reikia mes, turime dėmesį telkti ir, kit, ir kitoms sritims. Ir taip pat nepamiršti, kad konkurencijos taisyklės yra pasaulinės taisyklės. Ir aišku, tas diskusijas mes tęsime, nes čia yra dar daug įvairių kitų niuansų, juolab, kad e, tie sektoriai yra labai svarbus, ypač kalbant apie patentus, intelektinę nuosavybę ir kaip kiti dalykai, ir kaip tie dalykai yra sprendžiami ir kitų komisijos narių, ir kituose parlamento komitetuose. Ačiū. Eliza Ferreira, socialistų frakcijos vardu. Ačiū paskirtoje komisijos narė, aš norėčiau Jums užduoti klausimą apie bankus ir finansinį sektorių. Bankų pertvarkymo ir gelbėjimo reglamente yra numatyta ypatinga parama, nenaudojant reglamento, jeigu reikalingos kapitalo injekcijos, uh, E, po tikrinimų nepalankiausiamis sąlygomis ar kokių kitų kontrolės priemonių. Šiuo metu Europos centrinis bankas atlieka išsamų vertinimą prieš naujų priežiūros funkcijų įdėgymą ir tie tyrimai rodo, kad tokių kapitalo injekcijų gali reikėti. Taigi, kaip jūs pasirūpinsite, kad tokie kapitalo įsipareigojimai, kapitalo injekcijos nesukurtų konkurencijos iškraipimų ir atitiktų valstybės pagalbos taisyklės ir nebūtų naudojami tam, kad būtų gelbėjami visiškai negyvybingi bankai. Ačiū. Vienas dalykų, kuris rūpi daugeliu žmonių, yra tai, kaip sutvarkyti finansinį sektorių po viso to skausmo, kurį jisai sukėlė per pastarosius keletą metų ir tos krizės, kurį jis sukėlė, ką su juo daryti toliau. Ir yra specialiosios taisyklės dėl labai sudėtingų ekonominių situacijų. Esmė ta, kad kol kas reglamento, reglamentas negalioja, nes uh, neturi čia mokėti mokesčių mokėtojai. Nuo bail-out periname prie bail-in. Tas pas pasakytina ir apie valstybės pagalbą prieš perinant prie bankų gelbėjimo mechanizmo. Taigi valstybės pagalbo peržiūrė, pagalbos peržiūrėtos taisyklės, kalbant apie e, bankus, reikia nuo bail-out perėti prie bail-in. Taigi Man, kaip komisariai ir, kit, ir komisar atsakingų už finansinės paslaugas, tai bus labai svarbus klausimai, tačiau aš manau, kad labai svarbu kažkaip išeiti iš tos situacijos, kai mokesčių mokėtojai turi mokėti nuolatos, kai tuo tarpu bankai imasi rizikos labai kritiškai svarbių ir pavojingų metų. Taigi, aš manau, kad taip bus tvarkomasi su valstybės pagalba ir tai atitiks reglamento dvasę tam, kad būtų pirmiausia taikomos built-in taisyklės ir tik tada prireikus panaudojama valstybės pagalba. Ačiū EKR frakcijos vardu Keis Winben. Ačiū. Sveiki atvykusi komisijos narė. Šią savaitę mano premjeras ir kancleris paskelbė priemonės, kaip būtų galima kovoti su mokesčių vengimo, vengimu. Tai yra mums puikiai žinoma ES. Taip pat ES irgi apkaltino Airijos vyriausybę dėl to, kad vengia tarptautinių taisyklių, kad Apple'as gali milijardus eurų gauti pajamų tik tam, kad išsaugotų darbo vietas. Šią savaitę buvo paskelbta, paskelbtas laiškas, kur komisaras Almūnė informavo Airijos vyriausybę, kad per tam tikrą laikotarpį sumokėtos, e, sumokėti mokesčiai buvo surinkti pažydžiant valstybės pagalbos taisyklės. Tai reiškia, kad aš galiu nusipirkti kompiuterį vienoje valstybėje narėje, tačiau pardavimas yra užfiksuojamas kaip įvykstantis kitoje šalyje. Taigi kitas kyla klausimas, ką Europos komisija galėtų padaryti, kad užkirstų kelią tokiems novatoriškams manevrams, kad kaip bandoma išvengti mokesčių, nes tai iš tiesų e, iškaipo konkurenciją mūsų Europos Sąjungoje. vienas dalykų, ko išmokau per šias intensyves savaitės yra tai, kad dviguba airiška tai nėra kavos pavadinimas. Aš žinau, kad daug apie tai yra kalbama ir daug e, vyksta įvairių spekulacijų, bet aš stengiuosi čia vengti sutrumpinimu. Ir manau, kad ši problema yra labai rimta ir dauguma bendrovių moka įmonių pelno mokesčius ir jie turime pažiūrėti didelės įmonės, kurios turi galimybių turėti ypatingų sąlygų, susitarimų, kai joms įmanoma mokėti mažiau mokesčių. Ir aš tęsiu komisaro Almuniją darbą, pradėtą darbą, kad būtų galima nušviesti, iš dienos šviesą iškelti tokius susitarimus. Aš manau, kad mokesčių klausimai turi būti sprendžiami vienbalsiškai, mokesčių politika negali būti įvedama per galinės duris. Tačiau jeigu kalba eina apie valstybės pagalbą tiesioginę, netiesioginę, tai yra problema aktuali ir konkurencijos komisarui. Taigi aš manau, kad labai svarbu ištirti, kas realiai vyksta, kas, kokios yra įplaukos ir kaip čia būtų galima užkirsti kelią tokio, tokiai praktikai. Ačiū, Alda Silvigula. Uh, Ačiū, pirmininkė. Ačiū, ponė. Viena pastaba iš pradžių. Man liūdna, kad tiek mažai žmonių atėjo jūsų klausimą. Aš nesakau tai todėl, kad jūs esate iš liberalų šeimos. Aš manau, kad konkurencijos politika yra turbūt pati svarbiausia Europos komisijoje. Ir aš matau, kiek daug yra. Uh, Kiek mažai yra Prancūzijos narių, tai, kad jie nedalyvauja, yra tikrai apgailėtina. O dabar mano klausimas. Jūs įžanginėje kalboje pabrėžėte, kad konkurencija yra teisingumo dalis. E, mes turime apsaugoti silpniausius naujokus, kurie bando patekti į jau įsitvirtinusių tarpą. Ir aš džiaugiuosi, kad jūs tai akcentuojate. Aš tik vieną dalyką norėčiau pastebėti ir tai yra susiję su kolegės klausimai, pono Blas klausimu. E, tarptautinėje arenoje ES užima tokią poziciją, kad kai kurie priečiai įsivaizduoja, kad mes trukdome savo įmonėms veikti lygiavertėmis teisėmis su kito, kitų valstybių, kitų tarptautinių subjektų įvaizdžių. Ką jūs padarysite tarptautinių lygmenių, kad būtų sukurta pozityvesnė konkurencijos politikos reputacija, bet tuo pačiu, kad konkurencijos politika nenusilptų? Visiškai suprantu, kad toks įspūdis gali susidaryti. Nes e, įspūdžių susidarom iš to, ką matom, žiniasklaidai, ką girdim, e, įmonių elgesyje pasaulinėje rinkoje. Aš visiškai suprantu, kad piliečiams tai gali atrodyti problematiška. Todėl dėl tos priežasties e, aš manau, kad yra svarbu vidutinės trukmės laikotarpį ilgalaikėje perspektyvoje užtikrinti konkurenciją, kuri užtikrintų ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Bet e, artimiausių metų galime patirti nemažų socialinių kaštų to požiūriu. Ir su tuo reikėtų stengtis tiesiogiai susidoroti. Reikėtų kurti stažuočių galimybės, kad žmonės galėtų pereiti iš vieno sektoriaus į kitą. Bet to reikėtų užtikrinti, kad e, viskas būtų daroma atvirai ir kad visi būtų išklausomi. E, Nes man atrodo, kad žmonės, kurie yra prisidėję prie e, profsąjungų veiklos, dažnai susidaro įspūdį, kad sprendimai prieimi toli nuo jų. Mes turim klausyti žmonių. E, nemanau, kad tai prieštarauja principui apsaugoti mus pačius nuo, mus pačius nuo vidinės konkurencijos. Aš e, e, nemanau, kad e, tai slypėjo po jūsų klausimų. Priešingai, jūsų klausydama aš supratau, kad svarbiausia yra pasiekti subalansuotą požiūrį ir užtikrinti, kad mes kalbėtume apie bendrą vaizdą, o ne tik apie pavienės jo dalis. Dar 20 sekundžių ką jūs sakysite, kai užsienio bendrovė pirks europietišką bendrovę su valstybės parama. Europietiška bendrovė tokios valstybės paramos niekada negautų. Visų pirma, dėje labai daug Europos bankų irgi gavo valstybės paramą, labai didelę valstybės paramą. Vis tik tai, manau, yra svarbu e, viską kalbėti tiesiogiai kalbėti apie tiesioginės e, prekybos operacijas, su pasaulio prekybos organizacija tartis, kaip su jomis reikia elgtis, su kitų jurisdikcijų konkurencijos tarnybomis turime diskutuoti, kaip jos tą vertina, nes kitaip susidaro aplinkybės e, situacija, kai e, tarsi žemyn nešanti spiralė užsisuka ir dėl to prarandame vartotojų pasikeimą. Yeah. Gue vardu Rinakari. Aš esu čia. Ačiū. Sveika e, parlamente. Aš mielai paklausčiau šiek tiek kitokį klausimą diskusijoje apie laisvą konkurenciją. Kaip pavyzdžiui, savivaldybė nori padaryti didelę investiciją. E, pavyzdžiui, nori pastatyti metro ar pašto e, tarnybą E, jai reikia e, ieškoti viešojo konkurso ir aš pasirašyti sutartis. Bet matome, kad iškyla daug apribojimų. Ir kiek suprantam, nuo rudens teisingumo teismui priemus atitinkamus sprendimus, tų apribojimų bus dar daugiau. Ir kaip tada gali būti su konkurencija? Mano praktiškas klausimas būtų toks. Ar sutinkate, kad uh, kai vyksta viešosios dėrybos, reikėtų E, pirma e, įvertinti, įvertinti vietos galimybės. Taip, sunku yra dėl to, kad e, teismai kartais priima sprendimus, kuriuos paskui yra sunku įgyvendinti. teismai sukuria teisės e, praktiką, teisės precedentus, kurie išplaukia iš e, ankstesnės veiklos. E, labai svarbu, kad mes ir toliau kurtume ar su viešuosiomis, ar privačiosiomis bendromis E, viešuosius darbus. Nes jeigu yra koks viešas uždavinys, viešas darbas, kažkas turi būti atsakingas už jo atlikimą. Aš nežinau, ar su dabartinėmis konkurencijos taisyklėmis e, galima sumažinti kliūtis, bet labai svarbu, kad būtų rasta pakankamai pasiūlymų. Aš esu tikra, kad prie teismų nuosprendžių klausimo mes sugrįšime. Aš nežinau, koks jis bus galutinis, tada, kai turėsim, tada ir aptarsim. Greens, labai ačiū. Dabar ponas Mišel Raimond. Jūs savo žanginėje kalboje, gerbama paskirtoji komisarė, minėjote, kad kovosite už mažas ir vidutinės įmonės, kad jos turėtų galimybių konkuruoti su stambiosiomis. Pereinu prie specifinio klausimo. Praėjusios savaitės pirmadienį komisijos narys Almunija mūsų komitetui, atsakydamas į klausimą, pas, klausimą apie Britanijos naują brandolinę elektrinę Jis sakė, kad bus išmokėta didelė subsidija ir dėl to padidės energijos kaina dvigubai. Panašu, kad e, dėl to e, žmonėms iškils daug nepalankių kliūčių. Toks buvo priimtas anksčiau sprendimas ir e, dabar tai rodo, kaip, kiek Almunija paisė uh, E, mūsų nuomonės. Ar jūs manot, kad tokie sprendimai galėtų būti priimti per jūsų kadenciją? Ir jeigu tokie sprendimai bus nepalankų žmonėm, tai kaip jūs elgsitės? Well, well, say, because... Sunku pasakyti, nes greičiausiai aš to sprendimo neturėsiu priimti, jeigu jis jau priimtas. Kaip aš supratau, Dėl šio sprendimo buvo dėrėtasi dviejus metus. Jeigu komisijos narys nusprendė, kad sprendimas yra parengtas ir jis gali būti patvirtintas kolegijoje, jis tą ir turėtų daryti. Bet jeigu iškiltų panašaus, e, panašių aplinkybių atvejais, mano nuomonė yra labai svarbu gerbti pačių valstybių narių apsisprendimą dėl to, kokio energetinio mišinio jos nori kaip energija turi būti pas jas gaminama ir tiekiama. Ne Europos Sąjungos klausimas yra, tai yra valstybių narių kompetencijos sritis. E, galvojant apie tai, labai svarbu stebėti, ar yra laikomasi valstybės paramos taisyklių, ar tiekėjas nesusilaukia per didelės kompensacijos, ar viskas vyksta sąžiningai ir atvirai pagal valstybės paramos taisyklės. Kiek aš supratau, dėrybos dar tęsiasi E, komisijos narys ir jo personalas yra įpareigotas būtent taip įvertinti padėtį ir pagal tą įvertinimą bus priimtas sprendimas. Manau, kad didžioji dalis žmonių e, turi savo nuomonę dėl Junktinės karalystės energijos mišinio, jie tam pritarė arba nepritarė, bet mums tai nėra aktualu. Dėl to turi spręsti valstybės narės. Europos komisija gali nuspręsti, jeigu valstybės parama, kad valstybės parama e, buvo suteikta teisingai arba neteisingai ir ar tai tenkina ar netenkina ES teigimo sutartis. Steven Wolf iš EFDD. Labas vakaras, ponė Vestiger. Kai Junktinė karalystė prisijungė prie bendrosios Europos rinkos 80-ame dešimtmetyje, mes Britai įsivaizdavom, kad prisijungėm prie klestinčio prekybos bloko. 80-ame e, dešimtmetyje Europos ekonominė bendryje sudarė maždaug 40 procentų pasaulio ekonominės produkcijos po to, kai buvo priimtas sprendimas tapti politinę sąjungą, dabar Europos sąjunga besudaro 25 procentus pasaulio priekybos, o po dešimties metų to skaičius sumažės iki 15 procentų. Mažesni mokesčiai, daugiau reglamentavimo, problemos su užimtumu. O mūsų konkurentai kitose regionai, įskaitant ir e, Jungtinės karalystės sandraugos šalis, E, mato augančius skaičius. Kad ir ką Europos komisija šiais klausimais bedarytų, ar jūs nesutinkate, kad ekonominiai faktai rodo, kad e, e iš tiesų ES nei kiek nepadeda valstybėms narėms e, su kuo nors konkuruoti? I, I in, in... Aš jokių būdų nepripažįstu tokio Europos e, įvaizdžio. Aš netokia Europą tikiu ir netokia jie bus ateityje. Priešingai, aš mačiau, kaip Europa e, išsiplėtė nuo vieningos rinkos iki bendrijos, kurioje vieni kitais galime pasikliauti, kurioje egzistuoja labai delikati pusiausvira tarp valstybių narių atsakomybės ir mūsų bendrų veiksmų. Aš Europos Sąjungą traktuoju kaip klestintį subjektą. Ji sugeba pažaboti milžiniškas krizes, tokias kaip pastaraisiais metais išgyvenome. Aš neįsivaizduoju, kaip pasaulis būtų atrodęs, jeigu ES nebūtų buvę, bet aš esu tikra, kad mes būtume žymiai prašiau išgyvenę e, tą krizę. Ačiū. Thank you.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 Mes e, nepriklausomi nariai e, nesame frakcija, mes neturim savo atstovo. Mes atstovaujame savo valstybės partijai. Kaip ten bebūtų. Konkurencijos labui, augančios konkurencijos labui, ES prižadėjo sumažinti kainas, sukurti daug naujų darbo vietų, tačiau nieko to neatsitiko. Matėme, kaip monopolijose buvo sutelkta gale, kainos išaugo, nedarbas e, pašoko, atlyginimai nusmuko. Mano valstybėje, Graikijoje ir kitose šalise viskas privatizuota – oro uostai, uostai, vandenskeliai, energetika. Ir kainos e, tik kyla valstybės e, gamybos struktūra, pavyzdžiui, gynybos pramonė, e, išgyvena nuosmukį ir galvojame apie jos pardavimą privačioms rankoms. Judėjimo laisvė e, sužlugdė visas pramonės šakas, tūkstančiai darbuotojų liko e, pašalpų gavėjais ir e, bankai gauna milžinišką sumas pinigų už nieką. Bankai gauna tuos pinigus, o kam nauda? Galite atsakyti. You, Chairman. You put a lot of trust in my abilities. Pone pirmininkė, jūs labai pasitikit mano sugebėjimais. I, I think it is, it is very important to, to recognize. Aš manau, kad yra labai svarbu pripažinti, kad e, nesvarbu, kaip vertintume Europos Sąjungą. Užuojauta žmonėms nukentėjusiems nuo e, ekonominės krizės jaučiama uh, visų mūsų tarpe. Taip mes galvojame apie jaunimą Graikijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, žmonės, kurie negali rasti darbo savo vietos darbo rinkoje, negali kurti šeimos, nes jos neišlaikytų. Ir e, tą žmonės išgyvena nepriklausomai nuo jų priklausomės partijai, nepriklausomai nuo jų požiūrio Europos Sąjungą. Bet aš jokių būdų nenoriu pripažinti ar sutikti su tuo, kad ES tai sukėlė. Priešingai, aš manau, kad ES yra pagrindinė sprendimų ieškotoja. Globalizacija tik intensyvėja, o mes e, valstybės tampame mažesni ir mažesni subjektai pasaulyje, vis labiau priklausomi vieni nuo kitų. Todėl aš tikrai vertinu galimybę dirbti su jumis. Ir aš prižadu, kad aš dirbsiu su jumis, nes tai yra labai svarbu. Aš e, Manau, kad užuojauta kenčiantiems žmonėms yra ta varomoji jėga, kuri leis parlamentui, komisijai ir tarybai geriau bendradarbiauti, kad būtų sukurta stipri Europa. Aš nemanau, kad e, tą mes pasieksime, jeigu kaltinsime Europą, kaltindami viskuo, visais blogais dalykais, kad ir kur jie atsitiktų, nepriklausomai iš kur jūs būtumėte. Ačiū, toliau Liudė Knydermajer, EPP vardu. Labą vakarą visų pirma. Noriu pasakyti, kad labai vertinu jūsų neįžango žodį ir jūsų atsakymus raštu. Antra, jeigu jūs būsite tokia griežta ir tiksli savo darbe, kaip ir su, įžang, kaip ir su savo įžango žodžiu, tai aš manau, kad tikrai um, tvirtai laikysite ir konkurencijos politikos vadelės. Dabar dėl jūsų atsakomybės ryties um, plėtimo. Aš tikrai pritariu jūsų vertybėms ir požiūrį į Europą, bet man atrodo, uh, Mm, teisinga būtų pasakyti, kad kartais bandome kartais problemas išspręsti per nelik didelių reglamentavimų ir mm, nerimauju dėl to, kad mm, nežiūrint to, kad visi reglamentai yra visi teisės aktai yra paremiami gerais tyrimais, vis tik tai jų rezultatas ne visuomet būna toks, kokio tikėjomės. Taigi, noriu paklausti, ar jūs kaip komisarė, ką nors padarysite, kad mm, užtikrintumėt, jog reglamentai nauji bus priimami tik tai tuo met, jeigu nebus įmanoma pritaikyti kitų prie, priemonių, pavyzdžiui, didesnio skaidrumo ar savireguliacijos. Ačiū. Well, I agree that regulation Sutinku, kad reglamentavimas ne visuomet yra tinkamiausias kelias ir taip yra gerai, nes kitai būtų gan nuopodus darbas būti konkurencijos komisarė, kadangi tikrai tikimasi, kad mažai bus čia reglamentavimo darbo. Labai svarbu galvoti apie savireguliaciją, skaidrumą, įgyvenimo užtikrinimą, naujus darbo su valstybėmis narėmis būdus. Tai dažnai yra efektyvesnės priemonės Vienas dalykas, kas man atrodo svarbu, galvojant apie subalansuotą sprendimą, tai kad mm, jeigu pavyzdžiui, Europinis teisės aktas pakeičia 28 skirtingus e, nacionalinius teisės aktus, galbūt tai yra gerai, nes tai gal sumažina naštą, nes net ir mažos įmonės gali būti, kad veikia nebūtinai vien tik tai savo gimtoje šalyje, bet trijose, keturiose skirtingose valstybėse narėse, tai tuomet jom nebereikia aiškintis, kokie teisės aktai veikia A, B, C valstybėje. Tada yra labai gerai, tas man rūpi. Uh, Antras dalykas, kartais yra akivaizdžių rinkos e, nesėkmių atveju, kartais yra neįmanoma vartotojams netgi suvokti, kas ten vyksta. Vienas iš pavyzdžių tokių būtų e, rinkliavos, kurias taiko bankai už mūsų mokėjimus. Tai yra tai, ko mes nematome. Čia akivaizdu, kad rinka neveikia, nes mm, mes kaip vartotojai negalime visiškai takoti tos, tos ryties kainodaros. Tai aš manyčiau, kad tokias rytį gerai būtų reglamentuoti. Ir aš tikrai pasistengsiu e, skatinti subalansuotą požiūrį tai, ką reikia reglamentuoti ir ką reikia tvarkyti kitomis priemonėmis, kad pasiektumėm norimų tikslų. Ačiū. Thank you, Annelise Dots. Ačiū, Annelise Dots socialdemokratai. Ačiū, sveikinu Jūs paskirtai kandidatė. Mes žinome, kad Europoje dažnai didžiulis iššūkis yra mažesniam verslui e, patenkti į rinkas, kur yra keli stambus rinkos veikiai. Minėjote vieną pavyzdį, kas man yra labai artimas dalykas, tai yra Junktinės karalystės energetikos rinka ir tikrai ten dominuoja tas didysis šešetukas energijos tiekėjų. Anksčiau tai buvo regioninės monopolijos. Uh, Apie 95 procentus šiuo metu jos e, tiekia apima e, Junktinės karalystės e, rinkos ir apie 70 procentų pajėgumų turi, tačiau Britų namų ūkiai moka apie 130 svarų, apie 170 eurų daugiau negu turėtų mokėti, jeigu ta rinka būtų konkurencinga. Tai iš tikrųjų pinigai, kuriuos mažai kuris namūkis gali sauliaisti taip mokėti papildomai. Taigi, kai galvojam apie mažas vidutinio dydžio įmonės, dažnai jos negali patekti į rinkas, kurios yra tiesiog tarsi užrakintos stambiųjų įmonių. Ir noriu paklausti, ką jūs per savo komisarės kadenciją padarysite, kad išspręstume nagrinant šį klausimą. Well, well, thank you very much for... Ačiū už tokį konkretų pavyzdį. Manau, kad tai labai geras pavyzdys mm, to, su kuo susiduria dauguma mūsų piliečių visoje Europoje kad bendra rinka neveikia taip, kaip norėtumėm, nes konkurencija nėra pakankamai stipri, yra keli dominuojantis veikėjai, kurie pasidalyja yra rinka tarpusavėje ir tada vartotojui labai sunku pasitelkti savo kaip vartotojų jėgą ir kažką tai pakeisti. Uh, Manau, kad čia yra įvairių priemonių, kurias galėčiau panaudoti ir kažką padaryti šioje srityje. Pavyzdžiui, kovo su monopolijomis, tai susijungimų taisyklės. Dar vienas toks dalykas, apie ką kalbėjome, valstybės pagalba. Ar viskas vyksta pagal taisyklės, ar mes jau pereiname į kažkokią pilką zoną. Ir kitas dalykas, aišku, labai myliu konkurenciją Pirmieji porą metų visada tokie būna, kaip žinote, bet net ir konkurencija ne viską gali padaryti. Todėl aš tikrai sieksiu dirbti su kolegomis komisijoje šiais klausimais, su mm, vicepirmininku atsakingu už energetikos sąjungą ir su mm, klimato energetikos sąjungą komisar, ir tikrai čia daug ką galima padaryti. Aš net gal neatsiminsiu visų tų priemonių, bet tikrai galima ir energetikos infrastruktūros rytyje daug ką padaryti, kad e, realiai pate, patenkintumėm poreikius per artimiausius 50 metų, 15 metų. Aš manau, kad iš tikrųjų galima pritaikyti taisyklės, kurios leistų sumažinti kainas vartotojams. Ačiū Imko komiteto vardu, Andrijas Švab EPP frakcijos vardu. Misarin. Ačiū pirmininkė, paskirtoji kandidatė į komisarės. Visų pirma, Manau, jūsų pasisakymas yra nepaprastai aiškus. Visa tai, kaip jūs viską išsakėte, yra nepaprastai aišku. Ir manau, kad vartotojai tikrai tai vertins. Aš aišku, sudėtinga mm, tokiame kontekste kažkokius konkrečius pažiūrės pateikti, bet aš gal bendriau tai pasakysiu, džiaugiuosi, kad galvojate apie MVI. Iš tikrųjų, galvojant apie konkurencijos įstatymus, MVI yra mažiau palankio situacija nei, nei stambėjai objektai. Galvokime apie, pavyzdžiui, kartelio dalį ir mažos įmonės, kurios turi nedidelį spektrą produkcijos, aišku, negali pasiekti tokio masto kaip stambioji kompanija, kur ten 10 procentų yra tik tai lašas jūroje. Ir aišku, kad mm, konkurencijos komisarė turi užtikrinti teisinį tikrumą, kad situacija mažoms įmonėms nebūtų tokia sudėtinga. The best thing is not to engage in cartels geriausia iš viso nesijungti į kartelius. Tiesiog toks patarimas būtų tiem, kas klauso. Aišku, tai yra problema ir įmonės, kurios turi platų spektrą produkcijos, palyginti su įmonė, kuri gal tik tai viena ar dvi turi prekes, tai aišku, situacija visiškai skirtinga. Ir tais atvejais, kuomet, kur aš gilinausi, kokias taisyklės mes turime, gerai, kai yra aiškios taisyklės, nežinai, kas bus, jeigu tave pagaus, Lygiai taip pat ir labai svarbu, kad būtų viskas aišku dėl ypatingų situacijų. Pavyzdžiui, kaip yra su ta, tuo karteliu, ar, sugal, ar, ar, ar tu sukūrė tą kartelį, ar buvai tik tai vienas iš tų, kas prisijungė vėliau prie jo, kad viską būtų galima subalansuotai pasverti. Aš manau, kad tai yra labai svarbu. Bet iš esmės, mano manimu, labai svarbu yra tai, kad um, baudos turi būti tokio dydžio, kad jos atgrasintų nuo tokios veiklos. Iš tikrųjų, jeigu mm, sudarinėjai savo le, pa, pelno lenteles, tai numatyk eilutę ir baudom. Ir jeigu ta bauda bus tokia didelė, kad tikrai atgrasys tave nuo tokios veiklos ir kitos įmonės apie tai irgi išgirs, žinos, štai mane apgavai, viskas aišku. Tai aš manau, kad tokiu požiūriu, aišku, reikia aiškiai vertinti specifiką, bet reikia ir, kad būtų aiškios taisyklės ir aiškios baudos karteliams. Jepe. Ačiū. Jepe Kofod, socialistų frakcija. Ačiū pirmininkė. Dėkoju Marge Margaretai Vestager už labai uh, įspūdingą įžanginį žodį, kuris parodė, kaip ryštingai jūs esate nusiteikusi konkurencijos politikos atžvilgiu. Ir tai ypatingai aktualu smulkioms sudinėms įmonėms. Pirmininko Junkerio skiriamuosiuose raštuose jis teigia, kad jūs turėsite dirbti mokesčių vengimo srityje, Kaip žinome, tai yra tam tikrų stambių įmonių įpročių reikalas kai kuriuose valstybėse narėse. Taigi, drįšiau teikti, kad reiktų labiau pasigilinti ir kaip jūs ketinate tą darytis, ypač turint omenyje tas įmonės, kurios e, apeina taisyklės. Kad ar tai yra mokesčių vengimas, nusikalstamas mokesčių vengimas smulkių vidinių įmonių sąskaita. Ačiū ir ačiū už draugiškus žodžius. Dėl e, per komunikavimą mes galime tai padaryti. E, būtent kitokius klausimus reikia spręsti ir tokiu būdu. Aš nesakau, kad tai yra kažkoks techninis klausimas. Tai nėra techninis klausimas. E, tai yra esminis dalykas suprasti mes e, e, turim suprasti, kad ir maža įmonė moka mokesčius, kuria darbo vietas, ji gali dirbti novatoriškai ir siūsti naujas prekes į rinką. Ir paskui pastebime, kad stambios įmonės, kurios turi daug resursų, e, kartais moka netgi mažiau mokesčių negu mažos įmonės. Bet aš vis tik džiaugiuosi, kad kažkas moka mokesčius, taip turi būti. Aš be bejonės manau, kad labai svarbu kad būtų e, vykdomas tyriamasis darbas, kad jis būtų tęsiamas, kad būtų išsklaidyti e, tie e, nesusipratimai, įtarimai, kurie dabar egzistuoja. Mes turime įrodyti, kad yra labai daug be pagrindo būkštaujama. Nesvarbu, apie kokią įmonę mes kalbam, taip turi būti daroma. Aš nežinau, kaip laikas yra planuojamas, E, vykdant tyrimus, bet labai svarbu, kad tyrimai būtų baigiami laiku, nes šis rytis mums yra prioritetinė, ji yra svarbi e, mūsų konkurencija ir mes turim duoti labai aišku signalą, kad mes tuo tikime. Thank you, Darius Rozati. Darius Rozati, EPP. Thank you, Chair. Uh, Ačiū pirmininkė paskitoje komisijos narė. Dujų rinka Europoje tikrai, kažin, ar yra sažininga ir konkurencinga. Uh, išorės dujų tiekėjai turi dominacinės pozicijas ir naudoja diskriminacinę praktiką vartotojų atžvilgių. Viena iš tokių įmonių yra Gazpromas iš Rusijos, kuri yra liūdnai pagarsėjusi, nes neleidžia dujų tiekimo diversifikacijos ir užkerta kelią sąžininkai konkurencijai. Kai kurios valstybės narės 70-80 procentų daugiau už dujas moka nei kitos valstybės narės. Mano klausimas štai koks, ką jūs ketinate daryti tam, kad atkurtumėte sąžiningą ir konkurencingą dujų rinką Europoje? Pirmiausia, pripažįstu, tuos dalykus, apie kuriuos jūs kalbėjote, kad yra keletas labai stambių veikėjų, kurie dominuoja ir tai susiję su visa ta rizika. Ir tai viena akivaizdžiausių priežasčių, kodėl tyrimas dėl Gazpromo praktikos ir tesis toliau. Ir tikimės, kad galiausiai bus užbaigtas sėkmingai. Nežinau, kada tai įvyks, bet turi būti užbaigtas tas tyrimas, nes Tai yra tas klausimas, kuris atsispindi ir išrinktojo pirmininko dešimtyje prioritetų, kaip užtikrinti tvarų patikimą energijos tiekimą Europos Sąjungoje. Ir taip pat tai yra klausimas susijęs ir su augimu bei darbo vietų kūrimu, nes energijos kainos yra labai svarbus veiksnys bet kokiam verslui Europoje. Dėl to aš manau, kad čia labai svarbu toliau tęsti ir užbaigti tas, tuos atliekamus tyrimus ir taip pat pasirūpinti, kad kovos su monopolijomis taisyklės būtų sustiprintos, tinkamai sustiprintos, nes priešingų atveju kyla rizika, kad jeigu kažką sugausime, kiti supras, kad atsiveria naujos galimybės jiems elgtis atitinkamai, nes tų veikėjų yra per mažai. Ir dėl to tai ir yra toks didelis prioritetas, kalbant ir apie konkurenciją, vien tik apie konkurenciją, bet ir apie kitas rytis, nes tai yra labai susiję su bendrai galimybėmis įmonėms ir bendrai saugumo padėti Europoje. Ačiū. Ponas Vytisenas, AKR. Ačiū. Sakei, kad tavo sritis yra didelė dalimi politinė. Ir aš norėčiau sužinoti konkrečiais būdais, kaip konkrečiais būdais mes uh, uh, užtikrinsime liberalę konkurenciją rinkoje. Iš jūsų patirties Ar atrodo, kad Europa turi pakankamai erdvės naujoms e, pramonės rūšims, naujoms verslo rūšims atsirasti, naujoms veiklos rūšims gimti, yra keliamas e, ir e, dar vienas klausimas. Kaip jūs vertinate vadinamosius Europos čempionus ir koks bus jų santykis su naujokais? Ar nereikia naujokams šiek tiek supaprastinti taisyklių? jeg, jeg, synes, jeg synes, vi skal, vi skal have endnu. Aš noriu pasakyti, kad reikia išsikelti labai e, toli siekiančius tikslus. Ir aš manau, kad Europos bendrovės gali konkuruoti tarptautiniu mastu. Aš manau, kad e, jeigu e, jos gali konkuruoti vietoje, jos gali renkuruoti ir tarptautinėje arenoje, jos vietoje konkuruodamas yra pasirengusios tarptautiniai rinkai. E, taip pat e, e mes suprantame, kad jeigu mes pradedame apginti tokių bendrovių veiklą nuo kitų, apsaugome nuo konkurencijos, tada produktai, iš, produktai jų gaminiai iš karto pradeda didėti, rinka nukenčia ir mm, vartotojas turi pirkti produkciją didesnėmis kainomis. Nebūna nemokamų pietų. Svarbu suprasti ir matyti, kad uh, kai mes tvarkome konkurencijos klausimus, pirmiausia turime akcentuoti būtinybę išmokti konkuruoti vietoje, o paskui pereiti į pasaulio lygmenį. Ir tada galėsime konkuruoti be problemų. E, todėl mes ir nustatome taisyklės, kurios uh, neturi trukdyti prieigai prie mokslinių tyrimų ar naujovių kūrimų. Mes turime galvoti apie partnerystės, kurios bendradarbiautų šioje srityje. Ir aš manau, kad taip naujosios bendrovės ir naujos įmonės gali sustiprėti. Thank you. Ačiū. Ramon Trimoza į Balcels. Alda, frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Paskitoji komisijos narė, ponė Feštager atsiprašau, neteisingai ištariau pavardę. Sveiki atvykę, dėkoju, kad įnešėte šviežio oro po kai kurių kitų klausimų. Aš turiu klausimą dėl Google bylos. Ir džiaugiuosi, kad jūs minėjote skaitminį sektorių, nes, kaip žinote, Google'as šiandien laiko 90 procentų visų pas, paslaugų šioje srityje. Ir trys galimybės buvo Google suteiktos tam, kad jie susitvarkytų dėl savo preferencinio savo paslaugų traktavimo. Tačiau problemos nėra išspręstos ir 20 skundų buvo pateikta įskaitant ir Europos vartotojų organizacijas. Tačiau problema neišspręsta. Be to, Google produktai ne visuomet yra geriausi ir vartotojai turi turėti, pasirinkt, pasirinkt, turėti galimybę pasirinkti geriau kainos prasme ir paslaugos prasme. Ar jūs nemanote, kad turime žengti tolesnį žingsnį, kad apgintumėme savo smulkės vidinės įmonės ir vartotojus šioje srityje? As I speak, dabar kalbėdama aš galėčiau numatyti to konkretaus sekančio žingsnio, bet aš esu įsitikinusi, kad tų kitų žingsnių bus imtasi, nes tai yra labai klasikinė, tipinė situacija, verslas, kur rinko, kuris valdo didžiulę rinkos dalį ir yra nusiskundimų ir iš konkurentų, įvairaus dydžio konkurentų. Man atrodo, gal vakar Vokietijoje iškilo naujų atvejų viešose diskusijose ir buvo atskleista daugiau dimensijų to, kaip tvarkosi ir dirba Google'as. Taigi aš manau, kad labai svarbu šiandien nepulti į konkrečius tyrimus, bet pirmiausia pasirūpinti, kad turėtumėme priemonių ir noro toliau tirti, kalbant ir apie naujasias rytis kaip sakiau savo žanginėje kalboje, konkurencijos taisyklės yra senos kaip sutartys. Ir puiku, kad taip yra, tačiau norint įgyvendinti tas taisyklės turime būti budrus kaip įmonės ir, ir iš tiesų keistis taip greitai, kaip, kaip tą daro įmonės, greičiau nei buvo prieš daugelį metų. Taigi negalime mes nuo vieno tyrimo šokti prie kito tyrimo ir panašiai, nes manau, kad ir vartotojai, ir konkurentai norėtų, kad tai būtų konkurencinga atvira rinka tam, kad ir jų paslaugos būtų teikiamos vartotojams. Taigi tolesni žingsniai bus, nežinau ir per anksti pasakyti, kokie jie bus konkrečiai. Ačiū. Kitas kalbėtojas Jo Kones Fernandes, socialistų vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, sveiki atvykę. Junkeris savo kalboje šiame parlamente Liepos mėnesį pasakė, kad vidaus rinka automatiškai dar negauna prioriteto. Socialiniai faktoriai irgi turi suvaidinti svarbu vaidmenį Europoje. Savo rinkiminėje kampanijoje gegužės mėnesį aš susitikau su tėvais, gyvenančiais mano rinkiminės apygardos kaimuose, auginančius vaikus su negale ir jiems teko daugelį metų kovoti, kad regioninė valdžia juos, jiems numatytų būstą, numatytų taip pat galimybę e, tiems vaikams užtikrinti profesionalias priežiūros paslaugas. Tačiau konkurencijos politika, mano manimo, e, neteisingai interpretavo situaciją ir dabar daromas spaudimas tom šeimoms, kad tas paslaugas teiktų ir privačios įmonės ir iš to gautų pelno. Tos šeimos bijo, kad tie, tas būstas, kuris jiems buvo skirtas, tai, atsiprašau, tos įstaigos, kur, kuriuose patalpinti vaikai gali patekti į privačias rankas. Kaip jūsų manimų reiktų čia pasiekti pusiausvyros tam, kad konkurencija ir rinka stiprėtų, kas yra gerai, ir tuo pat metu, kad būtų pasirūpinama tokiomis socialinėmis iniciatyvomis. Tai juk yra Europos dvasia įkūnėjantis pavyzdys ir turime tikrai nepleisti tokių socialinių iniciatyvų. Pirmiausia, vienas dalykų, kurio laikausi, yra tas, kad valstybės narės čia turi prisimti savo atsakomybę. Nes konkurencija, tai yra bendrojo ekonominio intereso paslaugos, paslaugų srityje, yra galimybė prisimti socialinę atsakomybę ir valstybėms narėms. Ir pačioms apibriežti, kas yra tos bendro ekonominio intereso pastogos, kas yra tie socialiniai poreikiai, vaikų priežiūra, priežiūra neįgaliųjų priežiūra, taip pat ligonės, ligoninės sveikatos priežiūros sektorius. Ir aš manau, kad labai svarbu į tai atsižvelgti Nes yra tam tikrų dalykų, kurie paliekami rinkai, o kitų dalykų palikti rinkai negalime. Ir čia jau valstybės narės turi priimti konkrečius sprendimus. Aš labai vertinu tai, kad jeigu valstybė narė, tarkim, nori keisti kažką, kad galėtų tą padaryti paprastai ir skaidriai. Tačiau valstybė narė pati turi nuspręsti, kokie yra jos socialiniai poreikiai ir kaip su jais tvarkytis. Ir aš manau, kad tai vienas, vienas svarbesnių tokių pusiausvirų Europos Sąjungoje, kad būtų galimybių mūsų visuomenėms e, gyventi kitaip. Nes nacionaliniai politikai, bendraudami savo piliečiais rinkėjais, irgi turi galimybių daryti tai, kas jų manimų yra tinkama. Ir aš tikiuosi, kad uh, E, tai šeimai, apie kurias kalbėjote, viskas bus e, gerai, nes įsivaizduoju, kad jiems tikrai nėra lengva. Ačiū. E, Werneris Langenas, EPP. Ačiū. Paskirtoji komisijos narė. Jūs esate iš nedidelės šalies, kur nėra korupcijos. Jūs, esi, jūs esate sociali liberali politikė, liberalai visuomet sieja, tapatina save su rinka, socialistai labiau tiki valstybę. Dėl to jūs ir ta, paveldite tam tikras praeities problemas, Google problemą, pažiūrėjau, Almūnė nesugebėjo jos išspręsti, taip pat paveldite ir tai, kad nebuvo imtasi priemonių dėl e, mokesčių dempingo. Čia irgi niekas nėra padaryta, bet jūsų įgaliojimai didžiuliai, jūs galite tirti, jūs galite baudas, sankcijas numatyti. Uh, ir jūs neturite jokios tokios tvirtos demokratinės priežiūros. Taigi, pirmiausia, kaip jūs pasirūpinsite tam, kad e, gairės būtų kuriamos kartu su parlamentu, o ne virš Europos parlamento. Taip pat aš manau, kad labai svarbu visuomeniai suprasti konkurencijos politikos prasme ir svarbą. Ir norėčiau paklausti, Kaip jūsų manimo turėtų atrodyti bendras jūsų darbas su Europos parlamentu? Pirmiausia, aš tikiuosi, kad jūs pasiruošę išgerti daug kavos. Nes taip darytų Danai. Kadangi rūkyti jau negalima, tai geriam daugiau kavos. Ir tai yra puikaus dialogo pradžia konkurencijos rytis aišku yra ypatinga, nes sutartis 103, sutarties 103 straipsnė yra labai nedaug. Nedaug e, numatyta prastinį teisėkros procedūrai. Tačiau vis tiek labai svarbu, kad vyktų ir konkrečios diskusijos, ypač kai siūlome tokius dalykus, kurie galėtų tapti antriniais teisės aktais. Ir pradėti tas diskusijas dar nesurašius to teisės akto. Ir aš manau, kad parlamento ankstesni pranešimai buvo labai naudingi komisijai ieškant tinkamos pusiausviros. Ir aš čia kalbu ir apie tai, kai ar būtinai visuomet reikalingas reglamentas, ar tai būtų galbūt rinkos reguliavimas, skaidrumas galėtų čia suvaidinti vaidmenį. Ir aš manau, kad kartais nėra teisės aktų, nėra įprastinių teisėkros procedūrų, tačiau vis tiek matome didžiulę įtaką ir komisija turi laikytis tam tikrus įpareigojimų prisimtų parlamento akivaizdoje, oficialiai ir neoficialiai. Ir paskutinis klausimas, neatsimenu antrojo, bet paskutinis klausimas iš tų trijų buvo apie tai, kokia bus informavimo politika. Aš manau, kad mes turime judėti į priekį su tais dažnai keliamais klausimais, atvirumu, skaidrumu, kalbant apie komp generalinį direktoratą ir taip pat atsižvelgiant į mano darbą, nes aš manau, kad labai svarbu, kad žmonės pamatytų, su ko aš susitinku, ir su dideliais, ir su mažais, valstybėmis, piliečiais, įmonėmis, nes skaidrumas yra Labai svarbus ir geras dalykas. Ir tikiuosi, kad jeigu dirbsime kartu per ateinančius penkerius metus, tuomet e, po to galėsime atsigręžti ir pasakyti, kad e, karteliams nebuvo lengva ir pasirūpinome, kad valstybės pagalba atitektų valstybėms narėms ir kad buvo užtikrinta pakankamai skaidrumo piliečiams, kad jie matytų, kaip yra naudojami jų pinigai ir kad mes es, buvo, esame visiškai įsitikinę, kad padėjome e, kurti darbo vietas. Ačiū. 114 straipsnė yra numatytas bendras sprendimo prieimimo procedūras ir mes taikome tą procedūrą, kai kalba eina apie žalos atlyginimo ieškinius. Sėkmės Jums, komisarė. Taigi, Marija Matijas Guoja vardu. Ačiū pirmininkė. Sveiki atvykę, paskirtoji komisijos narė. Jūs esate vienintelė kandidatė iš kairiųjų. Jūs kažkada priklausėte radikaliems kairiesiems. Norėčiau paklausyti dviejų klausimų. Jūs daug kalbėjote apie tai, kad reikia skatinti konkurenciją, tai yra jūsų portfelio dalis ir tai yra normalu. Aš norėčiau paklausti, kokios yra konkurencijos ribos, kaip jūs jas išvelgiate. Ir ar yra tokių sektorių, kurie neturėtų patekti į konkurencijos rytį? Jeigu taip, tai kokie, kokie tai yra dalykai? Kartai žmonės šiek tiek išsigasta, kai mano partijos pavadinimas yra uh, pažodžiui išverčiamas, nes taip, pažodžiui tai reiškia radikalieji kairieji, taigi palaukit, bus čia jums. Kalbant politiškiau, mes norėtumėme būti vadinami socialliberalais. Bet taip, aš manau, kad konkurencija turi ribas ir konkuren... konkurencijos teisė irgi, teisės galimybės irgi ribotos dėl, tai yra viena priežasčių, kodėl mano manimu labai svarbu man pasinaudoti galimybę ir savo žanginėme žodėje pasakyti, kad konkurencija nėra vienišas portfelis. Nes jeigu nori kažko pasiekti, tai reikia dirbti kartu ir su parlamento komitetais, ir su kitais komisijos nariais, kad pasiektumėme to, ko priešingų atveju nepasiektumėme. Tai viena priežasčių, kodėl aš labai vertinu uh, Junkerio viziją dėl naujo darbo, dėl atitinkamų projektų. Aš manau, kad tokiu būdu mes kur kas geriau dirbsime piliečių, vertinant piliečių akimis. Taip pat aš noriu pasiekti pusiausvėros tarp to, ką mes darome kartu ir ką geriau padaro pačios valstybės narės. Nes valstybės narės, nacionalinių parlamentų nariai jie irgi labai artimai bendrauja su savo rinkėjais ir jie žino. Ir dėl to aš labai vertinu tai, kad valstybės narės gali apibriežti socialinės paslaugas. Tai neturėtų būti europinis klausimas, klausimas e, teksantis man, jeigu būsiu patvirtinta kaip konkurencijos komisarė. Thank you, Erne. Ačiū Ernest Urtasun, žaliųjų vardu. Ir, e, bu... Labas vakaras, ponė kandidatai komisijos narius. Aš e, norėčiau pateikti klausimą dėl energetikos apie Ispanijos atvejį. Jūsų pirmtakas e, ponas Salmunė tą klausimą bandė spręsti ir gana sėkmingai. E, Ispanijoje nėra monopolijų. E, ir sąskaitos e, už elektrą yra vienos iš mažiausių Europoje, vis tik e, Ispanijos elektros bendrovės pelnosi pakankamai smarkiai. Bet mes turime oligopolį ir Ispanija e, tą turi dėl to, kad vėluoja įgyvendinti bedrosios elektros rinkos e, direktyvos nuostatas. Tai yra bendrijos teisės pažeidimas, kaip jau daug kas sakė. Ispanijos energetikos platforma, tai yra patvirtinusi taip pat. Ką darysite, kad atskirtumėte bendrovių ir atskirų energetikos rinkų operatorių e, veiklą. Kaip priversite Ispaniją gyvendinti bendrijos teisę, kaip užtikrinsite, kad egzistuotų Ispanijoje tikra konkurencija. E, mažieji gamintojai, kad galėtų atsikauti, nes kol kas e, tai visiškai neegzistuoja. Mano nuomonė tai yra labai sudėtinga. Tai, kas vyko per pastarosius dviejus metų, prilyksta daliniam liberalizavimui, o iš dalies viskas liko taip, kaip buvo. Mes e, judame į priekį nepaprastai lietai. Man atrodo, kad Pats laikas reikalauti energetikos sąjungos ir sukurti tvarę, saugę ir pigę energetikos rinką. Negalime to sutvarkyti dirbant su pavienėmis valstybėmis. Vienas iš e, klausimų diskusijoje apie investicijas, vienas iš aktualiausių klausimų yra susijusiu su energetika ir su e, energijos tinklais ir su uh, pajėgumų mechanizmais, mes turime žiūrėti, kiek galime diversifikuoti energijos gamybą, bet e, greta viso to, o jau ir tai reikalauja, kad komisijos nariai, vicepirmininkai bendradarbiautų labai glaudžiai, greta viso to labai svarbu, kad e, jeigu aš būsiu patvirtinta konkurencijos komisijos nare, ištirti, ar kas nors nepiknaudžiauja dominuojančią poziciją Ir dėl to mažiems tiekėjams yra nepaprastai sunku patekti į rinką ir tiekti produkciją mažesnę kainą vartotojams. Aš e, manau, kad yra tiesioginis būdas e, spręsti šią problemą, bet taip pat turime galvoti apie tuos milžiniškus, bet labai konkrečius projektus, kurie galų galę sukurtų energetikos sąjungą. Ačiū. F FDD Marko Dzani. Yra atliekami tyrimai apie galimus e, konkurencijos pažeidimus Fiat bendrovėje Luksemburgė. Sakoma, kad e, mokestinė konkurencija yra ES yra nesažininga ir tai yra skandalinga. Ką jūs apie tai galvojate? Ir e, aš norėčiau pasiteirauti, e, Kaip ketinate e, įsikišti ir struktūriškai užkirsti kelią tokių atvejų pasikartojimo ateityje. Aš su panu Junkeriu apie Fiato atvejį kalbėjau, nes jis prieš vienerius metus, būdamas ministras pirmininkas, sakė, kad niekiek nesuka galvos dėl iš Briuselio ateinančio e, tyrimo. Visų pirma, aš labai sutinku su tuo, kad reikia struktūrinio požiūrio. Kadangi viena yra nagrinėti kiekvieną atvejį atskirai. Bet tokiu atveju visi tie atvejai turi būti svarstomi tos pačios administracijos. O pagrindinė vertybė yra ta, kad turi būti mokami mokesčiai, kad ir konkurentai mokėtų, ir kitos bendrovės mokėtų, nes taip yra. Būtina. Mes įgaudami patirties tokių atvejų tyrimuose, o tokių tyrimų jau dabar vyksta nemažai, išsiaiškinome du dalykus. Pirmiausia, reikia stengtis užkirsti kelią tokiems dalykams, o antras dalykas, reikia surinkti labai daug informacijos apie tai, kaip tokie atvejai susidaro, kokiais, kokiais mechanizmais jie vadovaujasi. Labai svarbu užtikrinti, kad nebūtų kuriama kažkokia tai pagrindinė bendroji mokesčių politika. Mes turim galvoti apie sąžiningos konkurencijos įtvirtinimą. Ir iš to, ką visi skaitėte spaudoje ir ką aš girdėjau, yra teisinga pasakyti, kad e, žmonės žaidžia tai, apie ką jie skaito ir girdi, nes e, visuomenė vertina, kai bendrovė sąžiningai moka mokesčius. E, mes tęsime pradėtus tyrimus, stengsimės elgtis išmintingai ir vadovausimės patirtimi sukaupta per kitus tyrimus ir žinoma e, bandysime ateityje sukaupti dar daugiau išminties, kad struktūriškiau vertintume tokius atvejus. Mavridės, esi... Kostas Mavridės, socialdemokratų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. E, apsaugos sistema e, sukurta e, mūsų žemynė. Vartotojus paverčia silpnesniais prieš pardavėją ir tiekėją. Ir dėl jo žinių ir dėl jo įtakingumo. Problemas galime išspręsti tik teisingumo priemonėmis. Aš nemanau, kad uh, santykiai tarp besiskolinančiojo ir banko e, e, finansinio nuosmukio metu, ypač Europos e, periferijoje, aš turiu galvoje savo valstybę, turėtų būti sprendžiami taip, kaip jie yra sprendžiami dabar. Ar jūs galvojat, kad jau pats laikas imtis konkretesnės politikos ir aktyviau ginti visus tuos kreditorius nuo nesažiningos bankų praktikos? Ar nebūtų laikas sukurti e, geresnę Europoje mastų suderintą sistemą ir direktyvų įgyvendinimą koordinuoti geriau visose valstybėse narėse? Oh, so. Iš tiesų, aš taip manau, nes e, per trejus metus kai aš dalyvaudavau ECOFIN komitetų posėdžiuose. Būtent to mes ir siekime. Turime kelti naujų, griežtesnių reikalavimų visoms finansų sektoriaus institucijoms. Tai gali būti ir bankai, tai gali būti kitos finansinės institucijos. Ir kalbant apie kapitalo e, poreikius ir likvidumą ir e, mokumą ir apie valdyseną. Mes turime užtikrinti, kad po krizės būtų suformuota visiškai kito, suformuotas visiškai kitoks, bet galbūt šiek tiek nuobodesnis finansų sektorius. Labai svarbu, kad sukurtosios taisyklės būtų įgyvendintos. Bankininkistės sąjunga pateiks labai daug reikalingų priemonių, e, bendra priežiūros sistema dalį tų problemų išspręs. Taip pat buvo iškelta klausimų dėl valstybės paramos bankininkistės bankų sąjunga nebūtinai tarnaus visiems, nors ji ir yra atvira ir net prie euro neprisijungusios valstybės gali joje dalyvauti, bet mes pirmiausia turime užtikrinti, kad visos valstybės būtų vienodai traktuojamas. Tas pats pasakytina ir apie valstybės paramą. Manau, kad šiuo požiūriu viskas, ką mes padarėme ECOFIN, labai tvirtai remiant Europos parlamentui savo teisės aktais, buvo orientuota į naują e, pusiausvyrą bankininkistės sektoriuje. Siegfried, Siegfried Murican iš EPP frakcijos. Ačiū pirmininkė, gerbiamą paskirtoji komisijos narę. E, jau prieš kurį laiką E, mūsų kolegos sakydavo, kad ES konkurencinė politika trukdo e, pasaulinių e, stambių bendrovių raidai Europoje. Ir praktiškai matome, kad tokios bendrovės neteina, o stambios Europos bendrovės susijungia ir paskui jas perima stambios korporacijos iš už ES ribų, vadinasi, atsiranda e, Europos ekonomikai rimtų apribojimų veikti pasaulinėje arenoje. Kai kurių valstybių narių vadovai jau ta, apie tai kalbėjo, ką jūs galvojate. Ir antras dalykas, Europos komisija uždegė žalę šviesą telefonikai ir A plus susijungimui su sąlyga, kad bus e, įgyvendinti kai kurie operatorių įsipareigojimai. Ar manote, kad tai yra ženklas rodantis, kad komisija geriau supranta, jog reikia sukurti Europos skaitmeninėje ekonomikoje erdvės pasauliniams veikėjams? Kalbant apie įmonių susijungimus tokiuose rinkose, pirmiausia, reikia suprasti tas rinkas. Nes e, beveik E, tiksliai pasakysiu, jeigu sakysiu, kad kiekvienu kartu e, vertinimas būna kitoks. Svarbu, kad įmonių susijungimai būtų patvirtinti, bet taip pat turime ieškoti priemonių pažiūrėti, ar tos įmonės, neuž, tie susijungimai neužblokuos konkurencijos kai kuriuose srityse. Jeigu E, jūs dirbate Europos mastu, nors ir turite globalių ambicijų, pirmiausia, jūs turite išmokti konkuruoti Europos kontekste, tik tada galėsite pereiti į pasaulinę areną. Tai yra svarbiausia. Taip pat labai svarbu išklausyti bendrovių, kalbėti su jumis, kai kalbame apie e, taisymo priemonės. Mes turime žiūrėti, ar tos nuosios rinkos iš tiesų pasiteisins. Kalbant apie įmonių susijungimus, Pirmiausia, reikia pasakyti, jeigu įmonės nori tą padaryti, jos gali susijungti. Bet, žinoma, turi būti nustatytos griežtos sąlygos, kad nebūtų pažeidžiamos konkurencijos taisyklės. Aš manau, kad jeigu norime pasaulinės konkurencijos, turim uh, imtis labai svarbių žingsnių. Turime užmėgsti ryšį su kitomis e, jurisdikcijomis, kad sužinotume, kaip ten konkurencija yra reglamentuojama. O Europoje konkuruojant reikia stengtis vengti diskriminacijos. Europos kontekste pirkėjas yra pirkėjas, pardavėjas yra pardavėjas, nesvarbu, kur jie gyvena. Thank you. Ačiū. Toliau Anemans. Ačiū. Naujoji Belgijos vyriausybė e, dabar jau beveik suformuota, pasiektas galutinis formavimo etapas. Ir aiškinant galutinį susitarimą, iškilo keletas e, pastebėjimų iš jūsų kolegės Marian Tyson lūpų. Yra problemų dėl banko deksija atvejo. Jūs savo atsakymuose raštu e, šį banką paminite. Konkurencijos generalinis direktoratas šią, šį atvejį vertina kaip nesažningos, neteis, nelegalios konkurencijos e, padarinį. Kalbama apie 350 milijardų Jeigu jūs, jeigu ES nuspręs, kad ta suma yra santupos, o ne akcininkai, tai padariniai visai bankininkisės sistemai, visai bankų kapitalo struktūrai e, bus milžiniški, visko bus suabejotas. Aš turiu labai konkretų klausimą. E, ši e, byla mums yra labai, labai aktuali. Be to, gali būti, kad jinai sutrukdys galutinai suformuoti Belgijos vyriausybę. Ar jūs dar ką nors žinote apie tai? Hi. I saw that the chair... Aš mačiau, kad pirmininkas e, jums liepė e, kalbėti trumpiau, bet aš sutaupysiu laiką, nes atsakysiu labai trumpai. Aš nieko nežinau apie šį atvejį. Labai atsiprašau. Belgijos vyriausybė tai labai aktuali tema. Tai jeigu jūs jos nežinot ir niekas apie tai nėra kalbėjęs dar, tai aš jas tik tai džiaugiuosi. Tai jums tada šis vakaras labai geras. Okay. Uh, Annelies Dots. Uh, pone Dots, dar kartą. Ačiū. Uh, kaip žinote, E, maisto produktų rinkoje paprastai dominuoja mažiau negu penkios e, stambios e, bendrovės. Pavyzdį galėčiau pateikti. Suomijoje trys stambus prekybos, maisto prekių, prekybos centrai dominuoja rinkoje. Kai kurie iš jų uh, E, labai mažina kainas e, tiekimo grandinėje ir labai dėl to rizikuoja. Jie palaiko ryšį su besivystančiomis šalimis ir tai daro didelę įtaką vartotojams. Jungtinėje karalystėje yra įsteigta speciali stebėjimo tarnyba, kuri kontroliuoja prekybos centrų veiklą ir baudžia prekybos centrus, jeigu yra pažydžiamos taisyklės. Trys iš keturių stambiausių prekybos centrų yra įsteigti visoje vos ne Europoje, todėl reikia Europos masto e, priemonių, kaip jūs e, galite sustabdyti stambiausius prekybos centrus nuo dominavimo rinkoje? Ar įvesite griežtesnės taisyklės, kad stambiausi prekybos centrai elgtųsi sąžiningai ir su tiekėjais, ir su vartotojais? Ir ar įsipareigojate įsteigti Europos reguliavimo tarnybą, kuri sustabdytų stambiuosius prekybos centrus e, nuo e, nuo tiekėjų šantažavimo ir vartotojų interesų ignoravimo. Well, I, I do uh, recognize the picture that... Aš uh, pripažįstu, kad konkurencija mažmeninės priekybos ir tiekimo grandinėje yra labai problematiška. Tai didelė dalimi yra susijęs su nacionaliniu konkurencijos tarnybų darbu labai didelė dalimi. Bet uh, jūs labai daug tiesos pasakėte, kad E, Europos, prie, kai kuriems prekybos centrams išsiplėtus per visą Europą, tai tampa Europos problema. Aš nežinau, ar reikia kokios specialios konkurencijos reglamentavimo e, teisinės bazės, specialaus įstatymo čia. Bet e, jeigu būtų griežtai gyvenintos konkurencijos taisyklės šiame sektoriuose kaip kitose, to būtų išvengta. Aš labai norėčiau sugrįžti prie šios temos. Šiandien konkurencijos generalinis direktoratas paskelbė labai plačią studiją, būtent apie šį sektorių, jei neklystų 400 puslapių dokumentas, tik aš dar viso jo neperskaičiau. Ką jie daro? Jie bandė surinkti labai daug duomenų apie tai, kaip e, skirtingi tiekėjai išdėlioja prekes lentynose, kiek novatariškumo yra pakuotėse, turinyje, kiek e, inovatoriškumas yra įtakingas. Ir taip pat e, buvo galvojama apie ekonometrikos faktorius. E, ir buvo matuojamas, skaičiuojamas veikėjų skaičius šiame rektoriuje. Aš manau, kad tai buvo labai įdomus požiūris. Ekonometrika, kaip ir konkurencija, turi tam tikras ribas, bet aš manau, kad tai yra labai geras atspirties taškas, kad aiškiai žinotume, kaip tas sektorius veikia, ypač vertinant iš Europos lygmens nes aš tikiuosi, kad nacionalinės konkurencijos tarnybos šioje srityje padirbės labai gerai. Manau, kad mes galėtume tą darbą tęsti. Dabar jau turime žymiai tvirtesnį pagrindą, e, nes šiandien buvo paskelta labai gera studija. Imko, komit... Imko komiteto valdu e, Rosa Thun und Hohenstein. Yeah. Right in the back, if you see yeah. me. Štai čia, gale salės. Norėčiau pratesti tą mintį dėl valstybės pagalbos. Jums jau buvo kelta keletas klausimų. Visų pirma, tai Europos komisija padeda vartotojams per um, Europos vartotojų centrus spręsti ginčius per sieną. Tie mm, vartotojų centrai yra iš dalies finansuojami valstybių narių. Neseniai buvo toks klausimas, kad toks tokiam vartotojų centrui buvo atsisakyta suteikti finansavimą. Ir priežastis buvo tokia, kad nacionalinė valdžia nusprendė, kad tas finansavimas gali būti prilygintas netesti valstybės pagalbai. Taigi, mano pirmas klausimas būtų toks, ar galite paaiškinti, mm, patik, tikslinti, kad finansavimas tokiems vartotojų centrams tikrai nėra valst, neteisėta valstybės pagalba. Ir tada bendriau gal galėtumėt pasakyti, ar komisija pasiūlys naują pramoninę politiką, nes pramonė tikrai turi pasiekti 20 procentų BVP lygio iki 2020 metų, bet aš baiminuosi, kad gali būti tokių valstybių narių, kurios gali um, sušvelninti valstybės pagalbos teisiklės tam, kad tokių tikslų pasiektų. Taigi aš noriu paklausti, ar mes galime jūs pas, jumis pasitikėti, kad jūs tikrai ginsite konkurenciją laisvoje rinkoje nuo bet kokio jokio galimo spaudimo iš valstybių. Well, I, I... Manau labai svarbu, kad parama nebūtų nutraukta vien tik iš baimės, kad ta parama gali būti neteisėta arba mm, dar blogiau pažeidžianti sutartis. Manau, kad tokiais atvejais geriausia yra užduoti klausimą ir tada viskas paaiškėja, viską galima išsiaiškinti, apie ką eina kalba. Antras dalykas, man atrodo, labai svarbu valstybėms narėms e, turėti stiprias kompetencijas šioje srityje. valstybės pagalbos modernizavimo procesas. Ir taip pat reglamentas dėl bendrų išimčių numato daug platesnę sritį mm, kompetencijos, kur galima spręsti ne vien tik tai nedidelius, bet ir stambesnius klausimus dėl valstybės pagalbos. Ir manau, kad komisijoje parlamente mes tikrai rasime galimybių sutelkti dėmesį į stambesias sistemas, kur valstybės pagalba iš tikrųjų turi būti reguliuojama, kur reikia kelti klausimų ir mm, klausimai turi būti keliami, mes turime pateikti atsakymą vartotojams. Kartais mums reikia pasikliauti piliečiais, kad jie pasirūpins kad ir valstybės narės kelsi savo klausimus dėl savo prioritetų valstybės pagalbos e, srityje. Aš manau, kad tas skaidrumas išplaukiant iš, iš valstybės pagalbos modernizavimo tikrai labai svarbus ir tinkamas čia. Uh, Tai aš manau, kad tikrai pasirūpinsime būtinai, kad būtų pakankamai išteklių ir galimybių išanalizuoti tuos stambiosius atvejus, kurie tikrai m, mm, gali turėti poveikį visą ES, o paskui jau e, pasikliausime valstybėmis narėmis, kad jos atliktų ir savo darbo dalį, tvark, tinkamai tvarkydamos tos nedidelius e, iš valstybinių finansų išteklius, kiek jos turi. Mėly kolegos, aš šiek tiek. Uh, taip, leidau viršyti laiką, bet prašau daug laiko neviršyti, nes mes turime baigti klausimus laiku. Dabar Bern Lukė iš ECR. Gerbiamą kandidatį į komisijos narės, tai jūs atsakėte, panai Balts, kad visos įmonės Europoje jau dabar laikosi tų pačių taisyklių ir turi jomis vadovautis, nežiūrint, um, kas savininkas. Aš noriu užduoti du klausimus dėl to. Visų pirma, E, konkurencijos teisės nuostatų e, poveikis investuotojų e, situacijai, kai eina kalba apie valstybės ir investuotojų ginčius ir sutartį su JAF dėl partnerystės ir investicijų. Gali būti tokia atveju, kad bus tada apeitos nacionalinės teisinės nuostatos dėl arbitražo ir taip bus pasiremta tarptautiniais sustarimais, ką jūs darysite konkurencijos rytie. Antras dalykas. Jeigu Europos valstybė ima mokesčius už kelius tik iš užsieniečių, bet neima tokių mokesčių iš vietinių gyventojų, vietinių subjektų, ar tai nėra konkurencijos iškraipimas, pavyzdžiui, transporto vežėjų srityje? Ką Jūs galvojate tokiu klausimu? Mm, Deja, nesu labai smarkiai įsigilinusi į tokius lausimus, kurie sėtini su mm, transporto e, sektoriumi vežėjais, bet jeigu taip yra, jeigu yra diskriminacija, kad mokesčiai įmami iš sunkvežimius su kitos valstybės E, valstybiniais numeriais, bet iš savų tokie mokesčiai neįmami, tai aišku, turi būti keliamas klausimas, kadangi nediskriminavimo principas taip pat yra vienas iš svarbiausių vertybių, ne vien tik tai konkurencijos politikos rytie, bet bendrai Europos Sąjungoje. Mm, aš manau, kad ką Cecilija Malmstrom pasakė per savo klausimus dėl ginčių tarp valstybės ir investuotojo, buvo, man atrodo, labai tikslus būdas tai apibūdinti. Iš tikrųjų, Mes dabar daug girdime įvairių, įvairiausių minčių, įvairių pranešimų. Iš tikrųjų labai svarbu labai rimtai viską įvertinti ir nustatyti, kokios rizikos baiminasi žmonės, koks yra tas susirūpinimas, dėl ko nerimaujama, kai eina kalba apie investuotojų ir valstybės ginčius. Ir reikia atsižvelgti, kiek tokių atvejų mes jau turime. Aš esu tikra, kad sugrįšime prie to atvejo, e, prie to klausimo. Var 150 tūkstančių, man atrodo, atsakymų, kurie buvo gauti per tos viešus klausimus dėl investuotojų ir valstybės ginčio. Ir Na, aš suprantu, aišku, kad reikės dabar visus tuos atsakymus dar ir perskaityti, tik tada bus galima žengti kitus žingsnius. Bet esu tikra, kad Cecilijos Malmstrom atsakymai būtent šio klausimu yra tikrai teisingi. Aš pritariu jos nuomonį, kad reikia išanalizuoti šį klausimą kruopšiai. Iš tikrųjų yra e, tūkstančiai investuotojų valstybės ginčių ir ties, tai vien per to, tų susitarimų nuostas, aišku, nepanaikinsime to ginčių. Taigi reikia spręsti, reikia žiūrėti, kokia būtų teisinga pusiausvėra. Sofija Infeltaldė. Uh, Ačiū pirmininkė, dėkoju ponė Vestager už jūsų įžanginį žodį ir įspūdingą pasirodymą. Turiu klausimą apie asmenius duomenis ir konkurencijos politiką. Jau šį beitą girdėjome apie Google atvejį dėl konkurencijos taisyklių pažeidimo ir komisija dėja nepripažįsta, kad duomenys yra labai svarbus e, ūkio išteklis. Ir pavyzdžiui, e, Google ir DoubleClick e, susiliejimo byla ir atvejis. Tik monopolijoms tokiu atveju leidžiama plėtotis, kai tuo, ta, tuo, tuo, tuo tarpu kitose sektoriuose tas nėra įmanoma. Duomenų apsauga dažnai yra kaip, kaip, laikoma kaip kliūtis, bet tai nėra teisinga. Duomenų apsauga anksčiau priklausė bendros rinkos generaliniam direktoratui JAV, tai yra uh, federalinio priekybos komisaro uždavinys. Taigi yra didelis skirtumas tarp duomenų apsaugos ir konkurencijos politikos. Ir vietai to, kad problemą spręstumėme pavieniais atvejais ir aptartumėme tuos pavienius atvejus politinėje plotmėje, turėtumėme laikytis naujo integruoto požiūrio į konkurencijos taisyklės, taisyklės didelių duomenų eroje. Ar pritarėte ir gal galėtumėte e, plačiau pakomentuoti? Aš e, pirmiausia tikrai pripažįstu, kad e, dideli duomenys yra nauja valiuta, internet, internetinė valiuta ir tai yra didžiulis, didžiulė vertybė, nes kai gauni prieigą ne vien prie vienos mens duomenų, bet prie milijonų, milijardų duomenų vienetų. Tuomet gali atlikti analizę ir tai yra visai kas kita nei ką buvo įmanoma padaryti prieš 50 metų, nes dabar yra visai kitos priemonės. Ir man atrodo, kad mums labai svarbu labai griežtai laikytis pozicijos ir suprasti, kas realiai vyksta, kaip, kaip plėtojamos yra tos rinkos. Aš nemanau, kad mes tikrai visada suprantame, kas vyksta ir kaip būtų galima darniai suderinti ir verslo klėstėjimą remiantis skaitmenėmis paslaugomis ir tai, kad tai realiai juk yra mūsų duomenys. Ir aš manau, kad aš dirbsiu su komisaru, kuris yra konkrečiai atsakingas už duomenų apsaugą. Ir taip pat tikiuosi, kad šis komitetas dirbs su kitais parlamento komitetais. Uh, nes čia aš manau, kad randame tą sritį, kuris, kuri yra, pers, kurioje persikloja įvairios kompetencijos, duomenų apsaugas, mens teisės, laisvės. Ir aš manau, kad čia nėra tolimos ateities reikalas. Tai yra klausimas spręstinas dabar, kitą savaitę, kitais mėnesiais mes turėtumėme įsitraukti ne tik į e, duomenų surinkimą, bet ir geriau turime suprasti šią rinką ir aišku, kom generaliniam direktoratui labai svarbu pasirūpinti, kad jie būtų toliau nei, būtų greitesnė nei plėtojasi rinka, nes rinka keičiasi taip greitai, kad yra labai sudėtinga nuo jos neatsilikti. Ačiū. Japikopov, socialistai. Øh, Ačiū. Aš džiaugiuosi, kad e, jūs pasakėte, jog konkurencijos politika neturėtų būti izoliuota ir kad jūs nedirbsite viena, tai yra kolektyvinio darbo sritis. E, Danijoje ir kitose Europos įmonėse e, matome, kad Nemažai bendruomenių e, turi būti pritrauktos į valstybių vidų, o ne išstumtos į kitas šalis, nes mums reikia e, darbo vietų šalių viduje. Taisyklės kai kuriuose srityse reikia sugriežtinti ir konkurencijos komisijos narė sakė, kad per konkurencijos taisyklės e, galime apsaugoti darbo vietas nes ES gali suteikti paramos. Jūs pasisakote už naujų darbo vietų kūrimą, tai kaip visa tai turės atrodyti? Eh, er eh, visai teisingai pastebėjote. Galbūt reikia sugriežtinti taisyklės. Aš manau, kad negalima teikti paramos darbo vietoms E, per pastarosius dviejus metus gal buvo sumažintas darbuotojų skaičius arba tokių planų dabar yra. E, svarbu yra tai, kad yra daug įmonių, kurios bando išvengti taisyklių. Tame rizika ir glūdi. Reikia atvirai pasakyti, kad jeigu įmonė susilaukia valstybės paramos, tada ji turi likti ES viduje, valstybės viduje. E, yra tokių įmonių, kurios gavusios valstybės paramą galvoja, e, kad galės pasitraukti. Reikia akcentuoti bendrovėms, kad jos e, gausios paramą turės atsistoti ant savo kojų ir likti. Taip pat labai svarbu, kad mes reikalautumėm, jog taisyklių būtų laikosi, laikomasi nuolat. Aš kaip konkurencijos komisarė uh, iš dalies galėsiu prie to prisidėti, bet kiti mano kolegos turbūt gali dar daugiau padaryti. Pavyzdžiui, vidaus rinkos komisijos narė yra už tai atsakinga, nes e, konkurencijos e, srities atsakomybė tenka keletui komisarų. Ir e, kai kalbame apie valstybės paramą, mes turime užtikrinti, kad piliečiai suprastų, kad taip siekime sukurti daugiau darbo vietų valstybėje o ne tam, kad e, tam tikros įmonės pasitrauktų. Įmonės turi e, orientuotis į mokslinius tyrimus, į naujovių kūrimą. Tai, tai yra reikalinga konkurencijoje. Žinoma, labai daug veiksnių yra svarbių priimant sprendimą, e, kur, veikl, kur verslas bus vykdomas, bet pirmiausia, mes turim užtikrinti, kad taisyklių būtų laikomasi. EPP. Čia Georgios Kricos, EPP. Ačiū, ponė pirmininkė, paskirtoji komisijos narė. Aš kalbėsiu kaip politikas, ne kaip technokratas. Ir aš manau, kad tikrai Europos rinkai yra daug konkurencinių grėsmių. Pagrindinė grėsmė konkurencija yra iš bankų sektoriaus. JAV ir jų technologinė pažanga, eksporto politika Kinijoje, taip pat energetikos milžinai, Rusijo, milžinai Rusijos Gazpromas yra valstybių monopolijos ir aš manau, kad jūs turite turėti konkrečius prioritetus, nes jūs negalite visų dalykų atverti kartu. Ir be to, kadenciją baigiantis komisaras ponas Almūnija, man atrodo, paskutinis jo pasirodymas mūsų komitete parodė, kad nieko jis nepasiekė, nepaisant jo įgūdžių ir gebėjimų, ir nepaisant komisijos stipriųjų pusių, vis tiek yra daug oligopijų, monopol, monopolijų, kurios ir toliau klesti. Gal tai nuskambės neteisingai, tačiau jeigu jam būtų visiškai pasisekę visose srityse, tai man būtų nelikę darbo. Aš manau, kad vienas dalykų, su kuriuo susidursime, yra e, milžiniškas dalykas. Daug dalykų yra dideli milžiniški dalykai, nes rinkos nėra tobulos ir dėl to ir randame tokių atvejų kvazi pusiau monopolijų, e, kai didžiosios kompanijos naudojasi savo padėtimi rinkoje. Taigi dėl to ir, ir svarbu, kad konkurencijos taisyklės galiotų griežtai būtų jų laikomas ir bešališkai, ir orientuotai, nes kai kuriuose jūsų minėtose rinkose vartotojų gale vartotojų galę sunku keisti, vartotojai turi priklausyti nuo mūsų, tikėtis pokyčių iš mūsų, tas paskaitina apie energetikos, skaitmenės rinkos generalius direktoratus, jie turi tikėtis būtent paramos ir pagalbos iš mūsų. Ir aš tikiuosi, kad aš galėsiu tą paramą suteikti, aš tikiuosi, kad galėsiu dirbti ir su jūsų komitetu, nes, kaip sakiau, pradžioje jūs esate tie, kurie arčiausiai žmonių, jūs klausotės, išgirstate daug dalykų, kurių aš matyt ne, neišgirsiu, dėl to aš manau, kad labai svarbu ne tik oficialiai, bet ir neoficialiai kalbėtis apie tai, kaip būtų galima užtikrinti įgyvendinimą ne pavieniais atvejais, nes dalis tos informacijos bus konfidenciali, bet kad mes realiai galėtumėme įgyvendinti tas taisyklės ir tada galėsime žengti, to, žengti tolesnius žingsnius, siekiant e, konkurencingesnės, laisvesnės Europos, nei esame dabar. Ačiū, Eva Palnova, EPP. Jūs teisingai pažvelgėte į kairę, į kairę tačiau kažkodėl, nors aš stoju EPP, bet dėl susodinamo tvarkos aš atsisėdau kairėje pusėje, šalia savo draugų socialistų. Bet aš matau, kad mes e, mus vienyje bendra aistra šokoladui. Tikiuosi, kad surasime ir daugiau sąlyčio taškų. Tai yra viena svarbesnių mano politikos sričių, tai yra labai aktualu man, kad mes kaip Europos parlamentas kartu su komis, komisija ieškotumėme teisingų paskatų ir sukurtumėme aukštos vertės darbo vietas, ypatingai jauniems žmonėms. Aš manau, kad informacinių technologijų pramonė yra vienas svarbiausių variklių šiuo atžvilgiu ir dėl to aš norėčiau sužinoti, kaip jūs vertinate tuos iššūkius, kuriuos kelia skaitmenė darbo atvarkė konkurencijos politikai. Paskirtoji komisijos narė, jūs sutinkate, kad konkurencijos teisės kišimasis į skaitmenę pramonę gali kenkti inovacijai, duoti neigiamų rezultatų ir stabdyti evoliuciją? Ir ar nemanote, kad reiktų atsargiai kištis į pro produktų formavimo ir kūrimo procesus? Kalbėtojų nutraukiama. Well, uh, and, and this chocolate is, is actually... Šis šokoladas yra labai geras produktas. Čia yra ir um, juoda šokoladas. Saldinmetis. Taip, tiesa. Mūsų aistra šokoladų yra bendra. Norint sukurti aukštos, vertybė, aukštos vertės darbo vietas, tas tikslas yra labai svarbus. Ir Europoje Europa turi surasti savo vietą ir bendradarbiauti su, kit, su visa, viso pasaulio kitais e, ekonominėmis zonomis. Ir aišku, reikia ir pirmiausia Europoje sukurti stiprią ekonomiką ir išsiaiškinti, kur mes toje vertės grandinėje galėtumėme suvaidinti svarbiausią vaidmenį, kalbant ir apie visą globalinį pasaulį. Informacinių technologijų pramonė, aišku, yra labai svarbi Ir aš manau, kad konkurencija skatins inovacijas. Antimonopolinių taisyklių įdėgymas irgi sustiprins inovacijas. Nes jeigu yra labai didelės kompanijos, kurios visiškai dominuoja informacinių technologijų sektorė, tuomet smulkioms įmonėms sudėtinga pateikti savo inovacijas rinkai, jeigu nėra laikomasi antikorupcijos, atsiprašau, anti kartelinių taisyklių. Ir mes kartais matome labai įkvepiančių pavyzdžių, tokių visai nikštukinių kompanijų, kurios net nelaiko savęs nacionalinėmis įmonėmis, o pasaulinėmis įmonėmis, nors įdarbina tik tai du ar tris žmonės. Ir iš tiesų, jie, tai yra pasaulinės, globalinės įmonės ir niekas jų nestumdo, niekas jų neremė, bet jie surado savo vietą dėl to, kad surado idėjų, kurios paskatino inovacijas ir tai yra aktualu visiems viso pasaulio e, vartotojams. Ačiū Imko komiteto vardu Evelina Gebhardt. Ačiū, ponė pirmininkė, aš matau daug tušių vietų šalia e, EPP tų, kurie sėdė APP e skiltyje, norėčiau šią pastabą pirmiausia pasakyti. Pone paskirtojo komisijos narė, kokiu priemonių ketinate imtis, kalbant apie žalos atlyginimus, kolektyvinių žalos atlyginimo ieškinius? Ar jūs nemanote, kad šis specifinis mechanizmas turėtų būti įtraukiamas į europinį kolektyvinio žalos atlyginimo horizontalui kolektinio žalos atlyginimo procesą. Ir kokiu ketinate imtis, ketinate imtis aktyvių priemonių tam, kad apsaugotumėte vartotojų interesus, užtikrinant patį plačiausią pasirinkimą jiems ir ar ketinate spręsti nesažiningos komercijos praktiką, kai yra pasitelkiama diskriminacija, kas nėra, tinkam, kas nėra primtina ir įmonių, ir vartotojų bendrosios rinkos atžvilgių. Well, well, first of all, it was a very pleasant surprise for me to... Man labai malonu sužinoti, kad e, yra įmanoma pasinaudoti įprastinę teisėkros procedūrą ir konkurencijos rytyje. Ir aš manau, kad kalbant apie žalos atlyginimą, tai yra labai aktualu. Iš, iš Almunijos ir kolegijos sužinojau, kad jie tikrai labai džiaugiasi tuo, kaip tas buvo daroma ir taryboje, ir ypač džiaugiasi parlamento darbu ir pasiektų rezultatų. Aš manau, kad mes turime labai atidžiai sekti tą procesą, nes kolektyvinės žalos atlyginimo procesas jau yra sukaupęs atitinkamą istoriją ir gal prie to grįšime po metų ar dviejų, kai pamatysime, kai bus įgyvendinti teisės aktai. Aš manau, kad tai yra labai svarbu, nes kalbant apie žalos atlyginimą, mes tikimės, kad čia bus taikomas dvigubas požiūris toms įmonėms, kurios nesilaiko taisyklių. Taigi komisija pasirūpins, kad būtų laikomas įstatymų ir taip pat yra privatus įgyvendinimas, nes jeigu netinkamai pasielgta, už tai reikia susimokėti. Ir taip pat labai svarbu, kad tos baudos, kurios skiriamos įmonėms, būtų už jų elgesį skiriamos, už, už žalą rinkai, kad jie, o jeigu jie mokės kompensacijas vartotojams, tai yra papildomi mokėjimai ir čia dar didesnė atgrasa. Ir tai yra vienas geresnių dalykų, nereikia jo ignoruoti, būtent kas yra atgrasimas ir, ir jo, veiks, jo veiksmingumas. Jeigu rinkoje yra keli karteliai, atgrasumas yra geriausia priemonė vartotojams apsaugoti. Ir čia labai svarbu tinkamas, tinkamus tyrimus atlikti ir numatyti tokias baudas, kurios nebūtų įtraukiamos į pelno ataskaitas, bet tiesiog, kad tos baudos tikrai būtų realiai atgrasa imtis tokių veiksmų. Ką reaguoja NGL? Rinakari, ačiū už e, atsakymą į pirmąjį klausimą, bet aš norėčiau sugrįžti prie to klausimo, kurį aš jau tikėjau, kad pasiektume pusiausvyros e, tarp socialinio dempingo ir konkurencijos. Danija yra registras. Užsienio bendrovės turi registruotis, jūs puikiai turbūt tai žinote, bet e, ir galėtumėt kitiem papasakoti. Pagal tą registrą visos užsienio bendrovės yra registruojamos, kad būtų galima mokesčių mokėt, mo, inspekcijai uh, E, ir kitoms tarnyboms pasirūpinti, kad tos bendrovės elgesi teisingai, net jeigu yra kolektyvinė sutartis. Tas registras e, e, yra akivaizdžiai reikalingas, bet Europos komisija apie tai tarsi ir nėra labai palankiai nusiteikusi. Aš norėčiau sužinoti, ką tu galvoji apie tai. Ar ginsi daniškai registrą, kuris, mano nuomonė, yra naudingas konkurencijai? Aš visuomet ginsiu e, vis teisybę darbo rinkoje e, konkurencija nėra susijusi su tuo, kad reikia konkuruoti žemesniais standartais. Konkurencija yra labai svarbus reiškinys, bet jis turi būti teisingai vykdomas. Registras, kurį mes turime Danijoje, žinoma, atlieka labai svarbu vaidmenį. Kai kas, e, ir aš e, tuo pat metu manau, kad yra teisinga, e, kad diskusijos prasidėjo visuomenė ir tas registras nenueina per daug toli, nes kartais yra pradedama registruoti, kas kaip dirba, kas kiek užtrunka, kokiais atstumais keliauja ir panašiai. Bet aš žinau, kad tai yra Danijos rinkos klausimas. Aš nepasisakau už biurokratijos plėtimą. Aš manau, kad reikia rasti pusiausvirą. E, čia e, ir bendrai e, turime kovoti su tais, kurie sukčiauja ir pažeidinėja taisyklės. Bet jeigu mes turim galimybių kažką pasiūlyti iš savo sistemos, tai mes galim tą padaryti. Ir jeigu tai yra teisinga, mes turime tą tęsti. Ačiū. Toliau Michael Raymond iš Žaliųjų. Gerbiama paskirtoji komisijos narė, aš E, galiu pasakyti, kad jūs jau gavote labai daug klausimų apie tai, ką aš klausiu ir pateikėt daug atsakymų, diplomatiškų atsakymų, visi esam politikai, žinome, kokie atsargus e, žmonės gali būti formuluodami savo mintis, todėl aš padarysiu, padarysiu padaryti spaudimą. Šią savaitę konkurencijos generalinis direktoratas paskelbė naują informaciją apie mokesčių reglamentą e, tarptautinėse bendrovėse, Airijoje, Niderlanduose ir Luksemburgė. E, atrodo, kad tos įmonės dėrėjosi dėl mokestinės sistemos. Jiems buvo suteikti specifiniai mechanizmai, kad jie išvengtų mokėti mokesčius. Ir tai kenkia, pavyzdžiui, Olandijos mokesčių mokėtojams ar kitų valstybių mokesčių mokėtojams. Europos komisija savo atsakymę pirmiausia pareiškia, kad tai priliksta valstybės pagalbai. Ką Jūs apie tai galvojate? Aš norėčiau, kad Jūs labiau aiškiai atsakytumėt. Suprantu, kad jūs negali duoti galutinio atsakymo, nes reikia rimto tyrimo, bet ką jūs politiškai vertinomėte, ko jūs norėtumėte iš tokio tyrimo ir ar būtumėt pasirengusi skirti daugiau resursų tokiems klausimams spręsti? Well, to... Aš noriu e, kad būtų laimėtos bylos, jeigu tokios bylos e, iš tiesų uh, yra susijusios su neteisybė ir mes turim turėti įrodymų pagrindžiančių tos bylos vieną ar kitą pusę. Tai yra nepaprastai svarbus signalas visoms Europos bendrovėms, ypač toms, kurios sąžiningai moka mokesčius. Jeigu mes e, galime pasipriešti tiems, kurie susitarė savo palankės sąlygas ir nemoka mokesčių, kuriuos reikėtų, tai e, reikėtų kažką keisti. Bent jau kiek aš suprantu, E, ne viskas yra taip paprasta, nes sprendimai nenumatyti kartais taisyklėse, viskas išplaukia iš atskirų tarsi nuosprendžių ir atliekant tyrimą reikia eiti labai labai giliai, kad e, gautum tvirtą pamatą e, E, kelti bylą teisme, kad būtum tikras, kad gali laimėti tą teismo bylą. Ir toks turėtų būti mūsų tikslas. Manau, kad e, mūsų prioritetas tai yra taip pat. Ir kaip aš jau anksčiau sakiau, mes nenorim e, sukurti bendrosios mokesčių politikos ir įvesti jos per užpakalinės duris. Bet ES ir toliau turbūt bus skirtingi įmonių mokesčiai Europo, skirtingose valstybėse narėse. Aš pasitikėčiau ir aš manau, kad gali būti naudingas tas e, bendrasis e, mokeš, įmonių mokesčių mokėjimo dokumentas. Jis e, turėtų įgauti šiek tiek daugiau galios. Bet tai turbūt nėra geras atsakymas į jūsų klausimą. Iš esmės aš manau, kad mes galime suteikti resursų tokiems tyrimams atlikti ir jeigu sutelksime pakankamai dėmesį, tą galėsim padaryti per tam tikrą laiko tarpą, kuris neužsitęs amžinybę. Veronika. Ačiū. Veronika Lopes Fontanė iš EPP. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos nary. Jūsų e, norimame gauti portfelyje yra kalbama apie griežtą ir vienodą konkurencijos teisės taikymą visose valstybėse narėse. Todėl jis susibareigojimai šiandien čia yra labai svarbus, kad mes galėtume užtikrinti, kad žaidimo taisyklės bus taikomos visiems bendrai. Noriu pakalbėti apie laivų statybą. Tai yra labai svarbus Europos pramonės, technologijos ir užimtumo sektorius. Europos komisija ne visuomet elgesi sąžiningai su šia pramonė. Ir aš kalbu apie labai konkretų atvejį, kai Ispanijos ir Olandijos laivų statyklos kaltino viena kitą, nors abi naudojosi tomis pat e, mokestinėmis sąlygomis. Vienu atveju e, buvo suspenduota veikla įmonės, e, kitu atveju ne. Ispanijos e, laivų statikla nukentėjo. Ar jūs galėsit užtikrinti vienodą traktavimą ir dermą bendrijos teisės vykdymą? Yes. Taip. Aš nežinau, nei pusė tų faktų, kokių reikėtų, kad aš galėčiau kažką kompetitingai pasakyti apie laivų statybą. Žinoma, laivų statyba yra labai svarbus sektorius, ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Ir laivų statyklos konkuruoja pasauliniu mastu, nes e, transportas per jūras e, yra labai reikšmingas daugeliu gamintojų, ypač e, stambiosioms pramonės šakoms. Tačiau vis tik svarbu suprasti, kad ir šis sektorius turi laikytis konkurencijos taisyklių. Ir jeigu yra įtarimų, e, kad kitos jurisdikcijos konkurenciją vertina švelniau negu mes, tai mes e, tai turime aptarti pasaulio priekybos organizaciją arba per dėrybas dėl e, priekybos sutarčių. Tai yra labai svarbu, nes transporto kaštai uh, E, atspindi, ar laivas buvo pastatytas valstybei remiant ar ne. Marko Zanį, FDD vardu. Ačiū. Du klausimai. Pirmiausia, kokiais darbo metodais jūs vadovausitės? Jūsų pirmtakas atliko labai daug tyrimų, kurie iš tiesų mm, nepasiekė teismo. Kaip Jūs galvojate toliau elgtis? Ar toliau vadovausitės pono Almonijos darbo metodais, ar juos keisite? E, labai dažnai smulkus akcininkai ar e, indėlininkai patenka į labai nepalankęs sąlygas, jų investicijos praranda vertę, o spekuliantai dinksta su jų pinigais. Ar ketinate ginti smulkiuosius indėlininkus ir akcininkus Europoje? Well, on, on the last part of the... Atsakant į paskutinę klausimo dalį. Gali būti su, sunku įgyvendinti konkurencijos taisyklės. Aš įsivaizduoju, kad e, kai galvojama apie įmonių sujungimą, turi būti vertinta labai daug e, aspektų. Kaip nauja įmonė veiks, ar išliks rinkoje, kurioje jos veikia konkurencija. Kai kurios iš priemonių e, susijusių su įmonių sujungimu turi būti pakankamai solidžios. Aš uh, Atsakiau jūsų klausimą antrąją dalį, gal galėtumėt pirmąją pakartoti. Thank you. Now, Kristel Schadelmosen. Sorry. Ah. It was on, on the approach of your Kaip jūs uh, darbo metodiką pasirinksite? Well, well I, I think it's, it's important to, to be able to... Aš manau, kad yra labai svarbu pradėti tyrimus net jeigu jie galų gale nesibaigia baudos uždėjimu, jeigu kartelis nustatytas arba jeigu sujungimas, tada reikia kažkokiu taisymo priemonių. E, jeigu bus pradėti tik tokie tyrimai, kai mes esame absoliučiai garantuoti, kad jie duos mm, konkrečių rezultatų, tai bus tik tai pliusiuko padėjimas – manau, kad reikia suteikti tam tikros e, judėjimo laisvės. Turim suprasti, kad kartais paaiškėja, kad yra įtariama, kad yra pažeidimas, bet atlikus tyrimą pasirodo, kad jis yra be pagrindo. Turim e, suprasti, kad e, ne visuomet galime pasiekti iškių rezultatų ir turime pateisti pono Almunijos pasirinktą metodiką. Vienas iš dalykų, kuriuos jis savo veikloje darė, akcentavo, yra pakankamas tempas. Labai svarbu, kad e, verslas įmonės e, žinotų, kad e, jie gali būti tikrinami ir kontroliuojami, jeigu iškyla kokių problemų. Komite. Kristel Šadel Mūzė Imko komiteto vardu. Ačiū, Magreta. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad šis Danijos registras, kuris buvo minėtas, nėra biurokratiškas. Jūs kalbėjot labai daug, kad turi būti įvėtos mes baudos, kažkokios atgrasimo priemonės, bet gal reikėtų dar labiau pasistengti, kad mes užtikrintume, kad vidaus rinkoje būtų teisinga konkurencija. Ar galėtum daugiau papasakoti apie e, galimybės parengti specialų įstatymą e, Europos komisijoje, E, kuriame e, būtų kalbama apie e, įmonių, kurios įtariamos pažeidžius konkurenciją, pažeidimų nagrinėjimą. Pavyzdžiui, jeigu yra nustatoma socialinio dempingo atvejs arba vartotojų piknaudžiavimo atvejs. Ar nereikėtų kažkokių atskirų kontrolės priemonių, pavyzdžiui, transportos ir šiais skerdykloms ir panašiai. Øh, er Taip. Apie tai galėtumėm pagalvoti. Bet e, dabar aš pasakysiu, kad e, kol kas negaliu pasakyti, kokie bus e, tolesni veiksmai. Konkurencijos srities tarnybos turi sutelkti dėmesį labai konkrečius dalykus. Jeigu kūrėme kažkokią specialią grupę, tai turime turėti pakankamai kompetencijos, kad galėtume kažką konkretaus padaryti. kad e, galėtume, pavyzdžiui, pradėti pažeidimus nagrinėti teismuose. Kitas dalykas. Reikėtų uh, rasti būdų apeiti nacionalinės konkurencijos tarnybas. O nacionalinės konkurencijos tarnybos, kaip žinote, e, nuolat akcentuoja, kad reikia koordinuoti veiklą tarp atskirų uh, valstybių tarnybų, nes jos yra sukaupusios labai daug patirties. Bet yra klausimų, kurie yra tarp valstybinio masto. Ir kai kuriais atvejais e, konkurencijos tarnybos galėtų bendradarbiauti, spręsdamos vieną ar kitą pažeidimą. Šios sistemos stiprioji pusė yra ta, kad Bulgarijos, Danijos ir Vokietijos konkurencijos tarnybos e, pažįsta savas rinkas labai gerai ir gali tą patirtį perkelti į Europos lygmenį. Jos e, gali įvertinti, ar e, nereikia organizuoti bendro darbo tam, kad būtų pasiekti geresni rezultatai. Mes galime toliau bendradarbiauti, stengdamėsi užtikrinti, kad vartotojai suvoktų, jog yra e, tarnybų, yra instancijų, kurios rūpinasi dėl jų per konkurencijos politikos rėmus. Pretzel. Markus Pretzel, ECR. Frau oh, Vestager, Jeg er meget glad over, hvad jeg har hørt af er der til nu. 2013 erzielte 2013 metai buvo tie, kai Europos piliečiai iškelė pirmą iniciatyvą dėl vandens privatizavimo. Jie norėjo, kad e, ši E, verslo rušis būtų neįrašyta į direktyvą. Dabar yra keliamos kitos iniciatyvos, e, per kurias bandoma privatizuoti vandens tiekimą Europoje. E, galų gale matome, kad Junktinėms Amerikos valstybėms darant didelį spaudimą yra stumiamos į priekį taip dėrybos. valstybinės monopolijos tampa privačiosiomis monopolijomis, rezultatai labai skirtingi visose šalise. Ką jūs galvojate apie e, tas e, nacionalinės monopolijas? Kaip galima su jomis e, siekti konkurencijos? Al galvojate sustabdyti privačių vandens tiekimo monopolijų atsiradimą? Ir ar jūs prasipriešintite TTIP straipsniams pagal kuriuos vandens tiekimo privatizavimas taptų nebegrįžtamų procesu? Well, first of all, I, I think that's... Visų pirma, aš manau, kad piliečių iniciatyvos yra labai gerai suformuluojamos. Aš uh, nenuvertinu tų iniciatyvų įtakingumo. Aš galvoju ne tik apie tas iniciatyvas, kurios pasiekė milijoną parašų, bet ir mažesnės, kurios užsuka diskusijas visuomenėje. Ir tada daug kas pasikeičia, nes e, žmonės pradeda kalbėti dėl vienos ar kitos problemos. Labai gerai, kad e, turime naują tokią demokratinę priemonę, Įsivaizduoju, kad dėl to pasikeis europinių diskusijų pobūdis ir dialogas tarp komisijos parlamento ir tarybos. Dėl e, monopolijų privatizavimo aš nežinau, kaip vyksta reikalai su tip-tip tuo požiūriu, aš nežinau, kokios įtakos tai turės ir negaliu jūsų klausimą atsakyti. Galiu sugrįž, galėsiu grįžti prie to klausimo, kai daugiau išminties turėsiu. Thank you, Michael Thoyer for the ALDE. Danke, Herr Präsident. Frau Vestager, Sie haben in Ihren. ALDE vardu Thoyer. Paskirtoji kandidatė savo atsakymuose raštu, jūs kalbėjote apie MVI specifinę situaciją. Uh, Praktikoje dažnai taip yra, kad e, mažos ir vidutinės įmonės kenčia nuo biurokratijos ir įvairių administracinių nuostatų taikymo, bet ir tos taisyklės dažnai taikomos labai skirtingai. Aš galvočiau, pavyzdžiui, dabar apie vidutinio dydžio įmonės, reikia sumokėti 25 tūkstančius, pavyzdžiui, už konsultacijas, o jeigu įmonė tai yra 50 tūkstančių, tai, ka, tai yra nepriimtina. Ar jūs kaip komisijos narė galvojate, kad reikia kažką padaryti iš konkurencijos požiūrio taško? Well, I do, and I, I realize how difficult it is. Tikrai suprantu, kokia sudėtinga situacija. Trejus metus dirbau e, kaip e, ūkio ir vidaus reikalų ministrė e, ir dirbau būtent šiais klausimais, kad žmonėm būtų daugiau galimybių dirbti ir būtų mažiau administracinės, biurokratinės našto, naštos. Tai um, yra svarbu ir verslui, ir valstybinėms įstaigoms. Tai aš tikrai, aš e, iš tiesioginės patirties žinau, kokia sudėtinga situacija. Ir aš manau, kad čia mm, mums pasisekė, kad turime vicepirmininką atsakingą kokžiai už tos klausimus. Ne, tai nereiškia, kad jam visiškai bus palikti šie klausimai. Tai būtų nesažininga. Aš tiesiog stengsiuosi dirbti kartu su juo, kad kur įmanoma galėtume mažinti biurokratiją. Uh, Mm, kur rasime e, vietų, kad galbūt būtų galima geriau viską reguliuoti. Ir aišku, reikia nepamiršti pusiausviros, kaip es teisės aktai e, formuojami. reikia žiūrėti, kur yra tinkama turėti vieną Europinį teisės aktą vietoj 28 skirtingų nacionalinių teisės aktų. Bet aišku, labai svarbu dar ir galvoti, kaip reikia tos teisės aktus parengti ir patvirtinti, nes labai dažnai yra siekiama būtent to taip vadinamojo dailinimo nereikalingo, kai yra pernelik daug regla, reglamentuojama galvojame, štai pagražė statistika, jeigu štai kažką tai tokio padarysi, tas yra visiškai neteisinga. Ir kitas variantas būtų, jeigu uh, Mm, būtų laikomasi to minimalaus reguliavimo, tada nereikėtų įmonių vis reikalauti, reikalauti pareik, pateikti vis naujus ir naujus duomenis, padaryti tą ar aną ir užtektų paties reikalingiausio minimumo. Tai aš sakyčiau, kad svarbiausia yra užtikrinti stabilumą teisėkuroje. Tai lemiamas veiksnys. Our... Ačiū, o dabar suteiksiu žodį mūsų vicepirmininkui Markus Ferber, kuris vadovauja Ekon darbo grupėje atsakingai už konkurenciją, kurią mes pakėlėme į aukštesnį lygmenį, kad galėtumėm geriau prižiūrėti konkurencijos politiką, tai tikėdamėsi vaisingų diskusijų, tolesnė bendradarbiavimo su būsima komisarė. Ačiū Jūsų pirmtakas kalbėjo apie futbolą, mm, jūs apie kavą. Galvojant dabar apie Google ir taip toliau, ar jūs galvojate, kad dabartinės konkurencijos mm, teisinės normos yra tinkamas skaitmeniniai visuomeniai. Jeigu ne, ką reikėtų keisti? Antras dalykas – es turi konkurencijos srities susitarimą su Šveicarija. Ir tai numato e, keitimas informacija tarp konkurencijos tarnybų. O atitinkami suinteresuoti asmenys net neprivalo būti informuoti. Ką Jūs galvojate? Ar Jūs galvojate, kad reikėtų tolesnių tokių susitarimų su kom nors ir jeigu taip, tai su kuom? Well, these are, are very good questions also. Tai labai geri klausimai, nusipelnantis tolesnio e, dėmesio. Tai gerai, tai aš tada ateisiu su kava, o jūs su turiniu. Čia kas yra svarbu, tai yra numatomi pakeitimai. Pažiūrėkime, kiek rinkos pasikeitė per pasarosius penkerius metus. Aš, e, aišku, net nekalbėsiu apie tokius dalykus, pavyzdžiui, mano mokyklinukai vaikai, tarkim, kaip ten, net išsižioja, kai paminiu tokį žodį kaip faksas, jiem tai nežinomos savokos. Taigi, tai nereiškia, kad nebus kartelių, nebus piknaudžiavimo dominuojančią poziciją, nebus, tai, tai nereiškia, aišku, kad nebus įmonių susiliejimo. Yra sveiki principai kurių reikia laikytis ir aš mm, su amžium galvoju, kad yra senų gerų dalykų. Svarbiausia pažiūrėti, kur galime išlaikyti tempą, neatsilikti nuo tų rinkų, kur mes galime ką padaryti, prisivyti jas, tai aš manau, kad ten reikia tą ir padaryti. Yra naujų dalykų, kai variose srityse kai kas kinta gal kasdieną, kai kas gal kas savaitę. Aš tiesiog galvoju, kad reikia priimti sprendimus ir laiku ir tikrai tai nėra pasteisnimas vilkinti kažką. O sutarimas su Šveicarija buvo gana ypatingas. Jame yra tas komponentas dėl keitimas informacija. Norėčiau su jumis padiskutuoti, kokio tipo susitarimai būtų geriausi, kaip reikėtų dirbti šią sritį, bet aš manau, kad čia tokių susitarimų nauda yra didelė, nes jie gali sustiprinti konkur... tokie tartautiniai susitarimai gali sustiprinti konkurenciją. Ir iš tikrųjų, kaip žinau, yra puikus darbiniai santykiai tarp ES konkurencijos tarnybų ir JAV konkurencijos tarnybų. Aš manau, kad tai yra labai gerai. Tas pas pasakytina apie Kanados tarnybas. Aš manau, kad tas tarptautinis tinklas, kuriame dirba konkurencijos tarnybos, yra nepaprastai svarbus tam, kad būtų galima mm, sustiprinti tarptautinę konkurenciją. Ir mes visi galime prisidėti prie to. Stiprindami tokius tinklus. Sandygal žaliųjų vardu. Frau Vestager. Kandidatė į komisarės pastaruoju laiku jeigu žiūrėtumėm į tas rytis, kur labiausiai išaugo subsidijos, tai aišku yra bankai. Tiesiog milžiniškos viešojo sektoriaus pinigų sumos nukeliavo į bankus. Komisija taip pat virtino, pritaikiusi specifines sąlygas tam, kad nežlugtų šis sektorius. Ir aš noriu paklausyti, turint omenyje e, bendras tokį spaudimą iš valstybių narių ir iš ACB pusės, yra siekia yra toks spaudimas sumažinti komisijos įtaką šioje srityje. Ir aš noriu paklausyti dėl to išbandymo e, veikimui sudėtingiausiamis sąlygomis. Nėra aišku, kas ką darys ir toliau neaišku, kas turėtų būti išsaugojamas, kas teiks pinigus kreditoriams. Ar jūs pradėsite tyrimus, kad būtų daugiau skaidrumo ir kad, kad būtų aišku, kas yra vis tik tai galutinis tas naudos gavėjas, kuris gavo visą naudą iš bankininkysės sektoriaus gelbėjimo priemonių? Well, you are obviously uh, perfectly right Jūs visiškai teisingai pasakėte, kad valstybės pagalba bankams pasiekė nepaprastą, nepaprastai didelį lygį krizės metu. Ir tos galimybės nuo tos valstybės pagalbos, nuo, nuo to galima perinti prie sveikesnio, normalio veikiančio finansinio sektoriaus turi būti analizuojamos ir reikia uh, akcentuoti, kad dar yra valstybės pagalbos e, problemų. Taip pat jos bus ir kai bankinės sąjungos sukurta ir bankų gaivinimo pertvarkymo reglamentas galios galvojant apie e, turto ir užstato visą vertinimą ir paskui tų išbandymo testų rezultatus, kai viskas bus paskelbta, bus aiškiau. Mums reikia, aišku, daugiau kapitalo, kad uh, kad jie galėtų būti gyvybingi ir prisijungti prie bankinės sąjungos. Ir čia yra labai rimtų klausimų, nes reikia galvoti apie, aišku, valstybės pagalbos modernizavimą ir tas naujas įsigaliojusias taisyklės. Ir ką reikia užtikrinti, tai kad būtų tas tiltas nutiestas nuo gelbėjimo valstybėmis lėšomis prie gelbėjimo privačiomis lėšomis. Kai, uh, realiai viskas vyko, nes dabar mes turime tą atotrukį per vidurį. Ir manu, čia aš išvelgčiau akivaizdžią užduotį, užduotį mums. Mes turėtumėm pasirūpinti, kad valstybės pagalbos taisyklės galiotų, kai eina kalba, pavyzdžiui, apie mm, tų mm, išbandymo nepalankiomis sąlygomis rezultatų vertinimą ar turto ir užstato e, santykio vertinimą. O tyrimas, antras klausimas. Um. Taip. Mm. neturiu informacijos apie naudos gavėjus, tos apžvalgos tokios, aš nežinau, kaip tokio tipo tyrimą būtų galima atlikti, kokia čia būtų taikymo sritis. Bet aš žinau, kad skirtingos valstybės narės padarė skirtingai, kai kurios užsitikrino, kad jos, pas, kad jos galėtų išgriepti atgal tą pagalbą, jeigu kažkas negerai būtų, jeigu būtų pelnos, pavyzdžiui, kažkur kraunamas kitos valstybės pasirgė kitaip, kai kurios valstybės narės pasirūpino pačios, kad būtų visiškas skaidrumas ir taip toliau. Bet aš mielai sugrįšiu prie šio klausimo vėlesniu etapu. Thank you. Now, Mar Ačiū. Marko Valė, FDD frakcija. Ačiū, pirmininkė. Aš turiu tiesioginį klausimą ir po to konkretų atvejį norėčiau paliesti. Kaip mes galime užtikrinti konkurenciją tokioje nehomogeniškoje ir nevienodoje sistemoje? Chrysler įmonė perkelė savo buveinę į Niderlandus. Fiatas taip pat. Ir daug žmonių buvo atleista Italijoje, nes ir Londone buvo perkelta gamyba. Jeigu yra nedidelis gamintojas, kuris turi pardavinėję savo produktus didelėje korporacijoje, kaip jis bus apsaugotas ES tų korporacijų atžvilgių? Aš norėjau su jumis pasidalinti tą mintimį ir, ir paklausti jūsų nuomonės, ką jūs apie tą atvejį konkrečiai manote. nežinau to konkretaus atvejo, bet jeigu aš būčiau nedidelė įmonė, tai suprasčiau, kad svarbiausia, kad tie, kurie atsakingi už įgyvendinimą, kad jie pasinaudotų tais įgaliojimais, nes būtų labai neteisinga, jeigu kažkas, kas neturi priemonių, tas, kas turi priemonės ir turi galimybės tirti bei taisyklės, nieko nedarytų su tomis priemonėmis. Nes reikia taip, leisti žmonėms e, organizuoti savo verslą taip, kaip jie nori, tačiau jie negali to daryti kitų sąskaitą. Ir man, smulk, jeigu aš būčiau smulkus verslas, būtų didelis, didelė paguoda tiesiog e, mokėti mokesčius tokius, kokius aš turiu, bet aš negalėčiau savęs įsivaizduoti keliose šalyse. Ir žmonės irgi supranta, kad tai yra labai svarbus ir šio parlamento signalas, būtent, kad mes tą verslą, kuris tvarko savo gamybą taip, kaip jiems paranku, tą darytų mažųjų sąskaitą. Taigi mes turime tuos tyrimus atlikti, pagrysti ir tada tikiuosi pasieksime sėkmingo rezultato. Aš manau, kad tai yra svarbiausia žmonėms, jeigu jie nori teisingumo jausmą jausti šioje Europos Sąjungoje. Ačiū. Imko komiteto vardu iš socialistų frakcijos Markas Tarabela. Pone paskirtoji komisijos narė, skaitmeninė bendroji rinka yra susiskaldžiusi dėl rinkos koncentracijos ir dėl dominuojančių pozicijų. Ar jūs galite užtikrinti, kad griežtai bus taikomos konkurencijos taisyklės dėl bendros prieigos prie interneto ir internetinių paslaugų ir bus išplėstos galimybės tokiu būdu rinktis vartotojams. Ir taip pat ar jūs įsipareigojate kovoti prieš rinkos koncentracijas e, tyrimų srityje, ieškos mechanizmo srityje, kad nebūtų naudojamasi piknaudžiaujančią poziciją komerciniais tikslais. Taip pat e, jūs gyvenote daug Briuselį anksčiau ir tikrai galiu tik patvirtinti, kad Belgija yra ta šalis, kur gaminamas geriausias šokoladas pasaulyje. Ir jeigu čia gyvensite, tai galėsite jau pasidžiaugti. Well, Aš pati atliksiu čia tyrimą. Vienas svarbių dalykų kalbant apie bendrų išlygų reglamentą, yra prieiga prie galimybės e, gauti plačiai juosti internetą. Ir svarbu, kad visi turėtų prieig, vienodą prieigą prie interneto, tačiau prisimti tokį pažadą būtų labai sudėtinga ir drasu, nes tikrai yra regionų, yra šalių, kur yra labai sudėtinga užtikrinti stabilę prieigą prie interneto, tokią, kokios visi norėtų. Dėl to bendrų išlygų reglamentas valstybei nariai su, suteikia galimybių pasirūpinti, kad pilietis, kuris gyvena atokesnėme rajone, jeigu rinka, tarkim, neduoda tos paslaugos, todėl, kad vis tiek ta paslauga būtų jam parūpinta, nes čia svarbu nepamiršti vartotojų, nes vis daugiau uh, paslaugų galima gauti, galima naudotis internetu ne tik privačiam verslui, bet viešuose reikaluose internetu naudojamasi informuoti valdžiai, kad persikraustai arba pakeisti daktarą ir panašiai. Tai taupo ir laiką, ir pinigus, bet tam, aišku, reikalinga prieiga prie interneto. interneto. Dėl to manau, kad tas naujasis reglamentas, kurį mes rengiame, yra labai svarbus šią prasme, nes ir interneto srityje matome nesklandumų rinkoje. Ir jeigu galėtumėme atlikti tinkamus tyrimus ir priimti sprendimus dėl konkurencijos e, ir ištirti tos atvejus, kai yra piknaudžiaujama padėtimi, tuomet tikrai galėtumėme padaryti naudingą darbą vartotojams. Ir aš manau, kad ir klausytojai šiose diskusijose turi suprasti, kad parlamentas primiktinai reikalauja, kad jeigu ja, aš eisiu tas konkurencijos komisarės pareigas, aš daug reikšmės skirsiu skaitmeniai rinkai kartu su kitais komisarais, kurie yra tiesiogiai atsakingi už domenų apsaugą ir už galimybę būti savo domenų savininku, kad jais negalėtų naudotis kas nori. Vicky Ford iš IMKO komiteto, IMKO komiteto pirmininkė. Ačiū. IMKO komitetas jums patiki atsakomybę už skaitmenę rinką. Taigi turiu du klausimus. Dėl koleginės priežiūros. Google App buvo uždraustas Belgijoje ir Vokietijoje, tačiau kitos šalis pasirink, leidžia šią paslaugą, nes tai praplečia galimybės rinktis uh, vartotojams. Kokių veiksmų jūs imsitės prieš e, rinkos susiskalimą dar prieš pradedant kurti tą bendrąją rinką ir kalbant apie Skype kitas paslaugas? Kaip galime pasirūpinti, kad infrastruktūros teikėjai gautų tinkamą gražą iš investicijų ir neleistų niekam piknaučiauti poziciją, taip pat vartotojai turėtų galimybę prie alternatyvių, pas, gauti galimybę naudotis alternatyvimis paslaugomis ir ar mūsų e, konkurencijos teisė yra pakankama skaitmenėje rinkoje, ar jums reikalingos naujos priemonės. Aš niekuomet negalėčiau priekaištauti nacionaliniams teismams dėl jų sprendimų, tačiau aš manau, kad labai svarbu, kad kai kurios skaitmeninės paslaugos leistų užtikrinti naujovišką konkurenciją ir jeigu jie yra sąžiningi, moka mokesčius ir, ir tai, ką privalo mokėti, viskas puiku. Ir nors kai kurie iš tų iššūkių yra susijęs su tam tikrais e, privalumais ir labai svarbu, kad kad esame rinkos dalyviai žinotų apie situaciją. Ir taip pat, e, kai atsiveria nauja rinka, irgi būtų galimybė ta, prietaikas įvairias naujas teikti į tą rinką. Ir pagrindinės konkurencijos taisyklės yra sveikos ir labai modernios. O aš manau, kad mums reikia griežčiau suvokti, kaip plėtojasi rinka. Nes, kaip mes kalbėjome anksčiau, kai kurios naujos verslo įmonės net ir nelaiko savęs vietos ar nacionalinėmis ar europinėmis, jos laiko save globaliomis iš pat pradžių, nes būtent toje rinkoje jos nori klestėti. Ir aš manau, kad tai yra iššūkis, būtent e, neatsilikti, įsikipti ir tinkamai suprasti Ir aš manau, kad kitus dalykus galėsime panalizuoti kartu, kalbant apie stambius duomenis ir panašiai, nes tai keičia tai, kaip mes suprantame mokėjimą ir vertę, nes duomenys yra kaip ir nauja valiuta tam tikrų paslaugų srityje. Taigi čia iššūkis didžiulis, bet tikiuosi, kad mes kartu jo imsimės. Ačiū. Rina Kari, GUE NGL. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad aš nenustebau, kad jūs taip aiškiai pasisakėte, kad jūs netaip jau aiškiai kalbėjote apie tą registrą. Nenorite turbūt kelti iškių iniciatyvų. Dar vienas klausimas dėl valstybės paramos. Direktyvoje e, prie direktyvos e, Danija pridėjo priedą, E, kuriame yra kalba apie bendrovės, kurios moka pajamų mokestį prilikstantį 0 procentų. Tai yra valstybės parama. Vis tik tai rodo, kad e, e, tos įmonės naudojasi trečiųjų šalių darbo jėga, kurių pajamos yra mažesnės. E, Danijos mokesčių ministras turi tenkinti Danijos mokesčių įstatymus, o jūs, kaip būsimoji komisarė, turėsit būti atsakinga už konkurencijos politiką visoje Europos Sąjungoje. Ar e, jūs turite galvoje, kad kai kurie konkuruojančios bendrovės vis tik gali turėti valstybės paramą, bet uh, E, kaip bus su tomis įmonėmis, kurios įdarbina žmonės kitokiomis darbo sąlygomis, kas e, dėl to bus atsakingas darbdaviai ar vartotojai. Aš e, šiame, prieš rengdamas šiam, rengdamas šiam klausim, klausimui supratau, kad reikia demonstruoti, kad esu nešališka Tai yra vienas iš reikalavimų būsimam komisarui. Ir jūs turite suprasti mane, nepriklausomai nuo to, ką aš anksčiau sakiau, e, e, kaip e, Riksdago narė arba ministrė dabar yra nebeaktualu, nes aš turiu nuo to atsiriboti. Todėl labai svarbu, kad ateityje aš priimčiau visas, visus nurodymus, kokie bus man duodami. Tai, yra, tai turi būti e, gyvenama besąlygiškai. Taigi klausimas apie Danijos valstybės paramos mechanizmą, ar jis yra geras ar negeras, svarbu, kad e, jis būtų korektiškas, teisingas. E, mes turime tą specifinę sistemą, apie kurią jūs kalbėjote jau kurį laiką, dėl nulinio pajamų mokesčio. E, anksčiaugi nei vienas komisijos narys e, Danijos neapkaltino, kad ta sistema yra įdinga. Ačiū ir paskutinis klausimas, Kaja Kalas iš Alde. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad 14 metų dirbu kaip konkurenc... teisininkė konkurencijos srityje ir aš džiaugiuosi, kad konkurencijos politika bus patikėta į geras rankas naujoje komisijoje. Mano klausimas yra susijęs su Google bet iš kitos perspektyvos norėčiau pažiūrėti į problemą. Mane neramina kai kurios pastabos, kurias išsakė Europos lyderiai, teikdami, kad norint apginti Europos bendrovės nuo jungtinių valstijų bendrovių dominavimo rinkoje, tokių kaip Google, mes turime, per, puolame labai reguliuoti internetą. Taigi mano klausimas štai koks, kaip jūs ketinate bendradarbiauti su kitais komisarais, kad uh, kova su nekonkurencinga veikla nebūtų naudojama tam, kad būtų uždaro, uždaromas internetas. Ačiū. Aš manau, kad puikiai tinkantis paskutinis klausimas, nes jisai man suteikia galimybę pasakyti, kaip svarbu, kad mūsų tyrimai būtų grindžiami faktais o ne emocijomis ar politinė ideologija, ar tai, kas mums patinka ar ne. Nes tik tokiu būdu galime išsaugoti pagrindinį principą, tai yra teisinės valstybės principus, teisės viršienybę. Ir čia svarbiausia pasirūpinti, kad atlik, atlikdami tyrimus mes tą darytumėme faktų pagrindų, suprasdami rinkas ir taisyklių ir reglamentų pagrindų. Nes e, tuo met atsidursi, reikalas persikels į teismus. Nes būtent teismai ir turi pasirūpinti, kad viskas būtų sutvarkyta teisingai. Tai yra ypatinga sistema. Europos komisija uh, turi daug vykdomųjų įgaliojimų konkurencijos srityje. Ir teismo sprendimų laikymasis, jeigu žmonės kreipiasi į teismus po tokio primamas sprendimas, tai yra labai svarbu. Ir mane nuramino tai, kad tai buvo peržiūrėta ir pasirūpinta, kad viskas būtų tvarkoma atsižvelgiant į žmogaus teisų hartiją, kad visa sistema būtų tinkamai sutvarkyta, kad galėtumėme siekti konkurencijos taisyklių, jas įgyvendinti, remintis neutralumo ir bešališkumo principu. Ir aš tikiuosi, kad jūs teisi, nes būtent to aš ir bijojau, kad tie žmonės, kurie dirbo šioje srityje 14 ar 20 metų ar daugiau, pagalvos, kad aš per švelni Taigi aš tikrai labai e, dėkoju už jūsų pastabas kaip didžiulį padrasnimą man. Pirmininkas, dėkoju visiems nariams už klausimus, dėkoju jums. Dabar paskirtoji komisijos narė turi penkias minutės apibendrinčioms pastaboms. Prašau, žodis jums.